Gerbiami kolegos, siūlau visiems sugrįžti prie darbo. Nagrinėsime kolegos šią orį pranešimą valstybių narių šimtumo politikos gairės. Numatėme tą progą apsikeitimą nuomonėmis su ponu kokia. Jis yra MKO pirmininkas. Jis yra užimtumo komiteto visko pirmininkas. Kaip žinote, tai yra tas organas, kuris tarybos požiūrių rengia socialinių reikalų tarybos sprendimus. Tas komitetas turi lemiamą vaidmenį, kalbant apie pakeitimų turinį, kuriuos teikia taryba. Ačiū kad dalyvaujate mūsų posėdėje. Norėčiau pasiūlyti įprastinę procedūrą. Tai yra, jums būtų suteikiamas žodis dešimčiai minučių, paaiškintumėte, kas ir kaip, išdėstumėte, kokios nuotaikos vyrauja taryboje šiuo klausimu, paskui pradėtume diskusijas. O kad jaustumėtės gerai tarp komiteto narių, norėčiau paminėti du svarbius dalykus. Pirmiausia, dėl darbų kalendoriaus. Jaučiamas nepasitenkinimas šio komiteto narių ir parlamento narių nepasitenkinimas dėl e, gairių prieimimo šiais metais. Gairės yra pirmasis konkretus žingsnis įgyvendinant strategiją 2020. Tai rodo tam tikrą įsipareigojimą ir tai nėra šiaip savo nieko nereiškianti veikla. Kitas dalykas yra štai koks. Nors Europos parlamentas kovojo dėl to, kad šios gairės būtų laikomas tokiu pačiu dokumentu, kaip, tokiu pasvarbiu dokumentu kaip ekonominė strategija. E, matome, kad realybė yra šiek tiek kitokia. Šios gairės yra paskirstytos tarp atskirų komitetų, ekonomikos ir pinigų reikalų komitetas nusprendė nerenkti rezoliucijos. Dėl to mes atsidurime šiek tiek komplikuotoje padėtyje. Tai reiškia, kad mes turime žiūrėti, kaip pasiūsti tą signalą taip, kad tos rengiamos gairės būtų geras dokumentas. Tai štai toks yra kontekstas, kalbant apie strategiją 2020, siekiama sumažinti skurdą. Ir dėl to tikslo yra diskutuojama ir jūsų komitete. Jūsų komitetas praeitą mėnesį išreiškė savo nuomonę dėl rezoliucijos dar balandžio mėnesį. Ir šis tikslas ir toliau buvo sakoma, turės būti laikomas vienu svarbiausiu, kuris turi būti sprendžiamas ES lygiu. Tad šiuo savo įžangą ir baigsiu, o dabar suteiksiu žodį jums dešimčiai minučių, o paskui perėsime prie klausimų ir atsakymų serijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad pakvietėte MKO atstovus pateikti savo nuomonę. Galėsiu pateikti, kokie buvo diskusijų rezultatai susijęs su tomis e, gairėmis ir su minėta strategija. Ką taryba apie tai mano? Pirmiausia, norėčiau atsiliepti jūsų reiškiamą susirūpinimą dėl darbų tvarkaraščio. Man regis yra svarbu pabrėžti tai, jog MKO požiūrių darbų tvarkaraštis yra taip pat probleminis. Kodėl? Pirmiausia, todėl, kad strategija pasirodė labai vėlai. Komisija siūlymą paskelbė labai vėlai kovo pradžioje, e, nes šiemet baigėsi ankstesnioji strategija, reikėjo naujos strategijos, tuštumos būti čia negalėjo, tad iki birželio tarybos reikėjo parengti naują dokumentą. Ir Šis siūlymas buvo gautas iki pavasario tarybos, visai nedaug laiko likus neišėjo padiskutuoti dėl to e, taip, kaip reikėtų. Pavasarį taryboje buvo priimti tam tikri sprendimai, buvo pateiktas gairių siūlymas, kuris šiandien yra mūsų darbo vienas iš svarbiausių objektų, bet vėlai vėlgi buvo viskas parengta, tad EMCO Tas gairias aptarti buvo galima tik vieną kartą, vienas diskusijas tik surengiam. Tai buvo ne praeitą savaitę, bet už praeitą. Manau, kad galime sakyti, kad vieną dieną viską suskaičiavus turėjom galimybę diskutuoti dėl e, šių užimtumo politikos gairių. Tuo tarpu, kai keturis mėnesius diskutavome dėl ankstesnių gairių suformuoluotų 2005 metais. MKO požiūriu laiko tikrai buvo maža, kad būtų galima pasiekti tinkamo konsensuso. Man regis yra svarbu pasakyti, kad tai turi tam tikrų pasiekmių. Pirmoji iš jų yra susijusi su ta diagnostika, e, kuri pagrindžia, kodėl žlugo ankstesnioji strategija. O ta žlugimas įvyko dėl dviejų dalykų. Pirmiausia, strategijos nepriemė valstybės narės taip, kaip turėtų ir be to trūko aiškumo, trūko įskaitomumo susijusio su valdysena ir panašiais dalykais. Negalima sakyti, kad e, toks sutrauktas darbų tvarkaraštis e, leis užtikrinti, kad e, šį kartą valstybės narės tą strategiją prims kaip savo. Ir dabar viskas, kas yra susiję su gairėmis. Ir čia galėčiau paminėti nacionalinės reformų problemas, e, programas ir daugelį kitų dalykų. Kol kas dar trūksta supratimo, kaip visa tai bus sutraukta į vieną visumą ir kaip tarpusavėje tai bus derinama. Taigi, aiškumo trūksta, kas ką veikia. Jeigu grįžtume prie MKO diskusijų, šie du aspektai reiškia, kad e, tam tikrų būdų e, na, yra jaučiama tam tikra frustracija dėl to, kad nevyko diskusijos taip, kaip mūsų komiteto nariai būtų norėję. MKO komitetas e, jautėsi, kad turi mirt gyvent, sukurti kažkokią politiką, sugalvoti ją, bet nesijautė svarstantys siūlymus ir nesijautė turintis laiko tam svarstymui tiek, kiek reikia. Taigi su darbų kalendorium susiję tokios galėtų būti pastabos. Tai gali turėti ir konkrečių pasiekmių strategijos įgyvendinimui. Tai turės įtakos ir tam, kokiam kontekstui susiklošius tą strategiją teks įgyvendyti. Pagal mums skirtą laiką mes vis tik spėjome, per tą mums skirtą laiką spėjome pasikonsultuoti su socialiniais partneriais. Užimtumo komitetas turi konsultuotis, turi užtikrinti, kad e, rengiant strategiją socialiniai partneriai prisidėtų. Nes ankstesnė strategija rengiant socialiniai partneriai savo indėlį įnešė ir tai buvo tikrai labai svarbu. E, iš tos parengtos nuomonės aš galėčiau paminėti trejatą dalykų, kurie, manyčiau, buvo tinkamai įsisa, įsisamoninti ir pasireiškė tam tikrais redakciniais pakeitimais. Pirmiausia, socialiniai partneriai pabrėžė, kad strategija turėtų būti susijusi ne tik su darbo pasiūla, bet ir su darbo paklausa. O būtent e, darbo vietų kūrimas e, turi būti užtikrinamas įmonėms turint tam tikras priemonės, instrumentus, turint politiką tokią, kuri leidžia kurti darbo vietas. Antras dalykas būtų susijęs su darbo užmokesčiu. Vyravo toks suvokimas, kad komisijos siūlymas buvo žingsnis atgal lyginant su tuo, kas egzistavo anksčiau. Socialinių partnerių požiūrių senesnioji strategija geriau apsaugojo darbuotojų interesus darbų užmokesčio požiūrių. Trečias dalykas. E, vidinis balansas tarp užimtumo garantijų ir saugumo garantijų. Buvo kalbama apie nepilnos darbo dienos ar, ar sutartis arba sutartis susijusias su laikinu darbu. Šie klausimai buvo keliami platesnėme kontekste, buvo reikalavimo užtikrinti geresnę darbo vietų kokybę, Ir e, buvo pasakyta, kad taip pat svarbu slankščiai taikyti darbo laiko taisyklės. Socialinių partnerių, į socialinių partnerių pagėdavimus buvo įsiklausyta, kai dėl gairių, kai dėl pačių gairių. Tos gairės, kaip jau buvo paminėta nuomonėje, yra ilgalaikiai tikslai, tačiau reikia, kad tos gairės leistų dirbti e, ir trumpalaikės politikos kontekste. EPSCO tikslas, bent jau EMCO požiūriu, yra kurti naujas darbo vietas, siekiant, kad užimtumo procentas auktų ir pasiektų 75 procentus žmonių 2020 metais tarp 20 20-60 metų. Man regis, Tai yra būtinas dalykas. Ir daugelis valstybių narių mane, kad komisijos siūlymas, kalbant apie gairias, švietimą ir mokymą, kad, kad tos gairės būtų labiau orientuotos į darbo vietų kūrimą. Tuo pat metu septint, Šeštajame gairių punkte, kur kalbama apie užimtumo politiką, pas, yra kalbama apie tas priemonės, kurios leidžia kurti darbo vietas. E, tai yra tos priemonės, kurios lydi tam tikras iniciatyvas darbo rinkoje, tai yra finansinės priemonės ir panašiai. E, tai yra Tai yra visa įvė finansinių paskatų ir galiausiai socialiniai partneriai pageidavo, kad ten būtų atspindėta visa, kas yra susijęs su darbo užmokesčio formavimu, nes šis punktas buvo išnykęs tame redakcinėme pasiūlyme, kurį buvo pateikusi komisija. Taigi, bendrai kalbant, redakcija buvo orientuota į darbo vietų kūrimą ir gairėse yra minimos tos priemonės, kur numatytos papi, tokios biudžeto priemonės, kurios leidžia darbo vietas kurti. Antras dalykas. Kaip minėjo socialiniai partneriai, aš manau, kad daugelis valstybių narių bei MKO tam pritarė, labai svarbu yra, kad darbo viet, vietų kūrimas ir pasiū, darbo pasiūla bei paklausa būtų tie aspektai, kurie būtų pabrėžiami ypatingai. Svarbu, kad būtų skatinamas verslumas, kad būtų numatytos tos priemonės, kurios leidžia kurti darbo vietas, o ne tik sudaryti sąlygas žmonėms užimti egzistuojančias darbo vietas, tokios kokios egzistuoja geresnės ar prastesnės. Trečias dalykas, trečioji ašis, kuria remiasi valstybės narės. Ir ko prašė socialinių reikalų taryba yra būtinybė paminėti, tiksliau paminėti ir sistemiškiau paminėti lygybės tarp vyrų ir moterų e, aspektą. Tai buvo paminėta ir gairėse. Ir į gairias po šio pageidavimo šis aspektas buvo įtrauktas. Lygybės tarp vyrų ir moterų aspektas. Vėlgi, į gairias vėl buvo įtrauktos tokios nuostatos, kuris yra susijęs su darbo vietų kokybė, socialinė įtrauktimi. Buvo įtrauktas tikslas dėl kovos su skurdu. Nes, kaip jau minėjome, kova su skurdu yra vienas iš svarbiausių tikslų, dėl to svarbu imtis priemonių darbo rinkoje. E, užimtumas, aišku, gali padėti sumažinti skurdą, tačiau tai nebūtinai padės pasiekti e, šimtų procentų šio tikslo, nes e, žmonės, kurie sėdi prie MKO stalo, jie pirmiausia turi galvoti apie socialinę apsaugą ir jie galvoja, kad yra tinkama užtikrinti tinkamą socialinę apsaugą visiems dirbantiesiems. Šios gairėse, konkrečiai dešimtoji gairė, neturėtų būti nukreipta tik į kovą su skurdu, Nes tai, nors tai ir yra kilnus tikslas, tačiau reikia neužmiršti, kad e, kova su skurdu pirmiausia turi būti glaudžiai susieta su darbo vietų kūrimu, su užimtimu, su socialiniai trauktimi ir panašiai. Na, o dabar norėčiau paminėti, kas buvo pakeista gairėse. Atsižvelgiant į tą labai nedidelį laiko tarpą, kurį turėjome. Septintojoje gairėje buvo uh, kalbama apie tos dalykus, kurie sukėlė daugiausia diskusijų. Kodėl? Todėl, kad manyčiau, kad joje atsispindi uh, ta strategija, kuri atspindi Lisabonos nuostatas. Ankstesnė strategija buvo kalbama apie profesinį mokymą ir dabar ta nuostata egzistuoja regis niekas pernelik nepasikeitė, bet ta, anksčiau egzistavo gairė labiau nukreipta į švietimą, į, į profesinį mokymą. Ir vėlgi šis aspektas buvo sustiprintas, nes kalbama ir toliau apie švietimą ir profesinį mokymą. Numatyta daugiau dalykų tam. Tačiau svarbu susitelkti prie penkių gairių susijusių su užimtumu. Dabar tai yra sutraukta į vieną gairę. Ir teks rinktis siekiant tikslų, kokiamis priemonėmis naudotis. Ar kalbėtume apie vadinamai flexicurity ir panašiai, turėtume pasakyti, kad šiame pasiūlyme flexicurity yra skiriama daugiau dėmesio, tai yra skiriama daugiau dėmesio balansui tarp užimtumo ir socialinių garantijų. Prie šių gairių dirbdami pastebėjome, kad dingo kai kurie dalykai, kurie egzistavo ankstesnėje strategijoje. Ir valstybės narės išreiškė tokį susirūpinimą, kad nereikėtų išmesti per nelik daug dalykų, kurie egzistavo anksčiau. Kad jie, jos pareiškė tokį pagėdavimą, kad dabartinėje strategijoje šis beitas turėtų likti ir iš ankstesniosios strategijos. Iš šias gairias, kaip jau sakiau, buvo įtrauktos tokios nuostatos, kur kalbam apie daugiau darbo vietų, apie geresnės paskatas darbo vietas kurti ir priimti darbo siūlymus. Buvo kalbama apie tai, kad reikia turėti tokias, tokias darbo vietas, kurios skatina produktyvumą ir kad svarbu skatinti aktyvę darbo rinkos politiką, kad galėtų, pavyzdžiui, darbo rinką sėkmingai grįžti ir integruotis nedirbantis asmenys. Kai dėl tos gairės, kur kalbama apie švietimą ir mokymasi visą gyvenimą, buvo pritarta tiems siūlymams, kuriuos pateikė švietimo komitetas. Tačiau vėlgi buvo norima iš senesnės strategijos įtraukti iš šias gairias e, priemonės, kurios leidžia po išėjus iš vienos ar kitos mokymų įstaigos geriau integruotis į darbo rinką. Kitas diskusijų objektas, e, kuris buvo labai svarbus, tai buvo dešimtoji gairė. Kodėl? Todėl, kad ši gairė yra tam tikrų požiūrių atsakymas į sutarties socialinės nuostatas. Tačiau juridinio pagrindo požiūrių iškilo tam tikrų klaustukų, tad socialinės įtraukties aspektai ir turėtų būti susiję pirmiausia su socialinė įtrauktimi. Tai buvo suformuluota ši redakcija. Įvadiniais sakiniais buvo ši nuostata formuluojama taip, kad visos programos turi būti orientuotos į socialinę apsaugą ir socialinę įtraukti. Bendrai kalbant, Dabar pasirinkta redakcija yra tokia, kai atsisakoma tų politikų, kurios e, diskusijų dalyvių nuomonė nebuvo tiesiogiai susijusios su užimtumo e, politikos tikslais. Šios redakcijos tikslas yra išlaikyti tai, kas egzistavo ir veikė anksčiau o būtent, kad ten išliktų tos priemonės, kurios sėkmingai veikia, kad, kad toje gairėje tos priemonės būtų ir toliau sėkmingai išsaugotos. Taigi buvo sutarta dėl šių gairių redakcijos, tačiau tarybos diskusijoms dar tebe liko redakcija dėl švietimo ir kovos su skurdu klausimai, nes pavasarį taryboje čia dar nebuvo galutinai apsispręsta. Šių gairių tai yra vieninteliai elementai, dėl kurių MKO sutarimo dar nėra pasiekta. Tuo tarpu, kad dėl visų kitų dalykų yra faktiškai sustarimas pasiektas. Tie galėčiau pasakyti įvadinių pastabų ir jums e, pageidaujant esu pasiruošęs atsakyti klausimus. Pirmininkė, ačiū.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 ha úgy adódik, akkor még egy-két kommentárt hozzátenni. Aš norėčiau tik tai trumpai papasakoti, ką aš čia parašiau ir galiausiai kelias komentarus patiksiu gale. Aš taip ir supratau, kad taryba ir parlamentas šiuo metu dar neranda bendro sutarimo. Taryba aiškiai išreiškė savo nuomonę savo darbo atvarkėje ir e, laikosi jos. Akivaizdu, e, jūs jau visi susipažinote su dabartiniais e, pranešimo projektais ir ten yra pabrėžiama, ką mes gavome, kokią informaciją mes gavome iš komisijos, kokia grįžtamoji reakcija iš komisijos yra ir ką mano apie tai taryba. Aš įsivaizduoju, kad jeigu mes analizuojame Lisabono uh, Lisabonos e, darbo atvarkės ir strategijos klaidas, tada mes galime sutikti su ponu kokia. Mes turime padaryti tam tikras išvadas. Tačiau viena iš didžiausių klaidų buvo ta, kad tikslai arba gairės, kurias e, mes parengėme tokias bendro pobūdžio, jos e, nesuteikė jokių galimybių apžvelgti ir kontroliuoti rezultatus, kurie buvo pasiekti atskirose valstybėse narėse. E, jeigu aš dabar lyginu faktinius rezultatus su tuo, e, ką mes planuojame pasiekti, tai aš turiu pripažinti, kad iš tiesų mes tų rezultatų dar toli gražu nepasiekėme. Taigi aš noriu pradėti savo pranešimą nuo to, kad e, pasidžiaugčiau, kad atsirado tokios integruotos gairės Ir mūsų pagrindinis tikslas yra padidinti užimtumą. Tai yra svarbiausias klausimas, čia niekas dėl to nesiginčia. Aš nemanau, kad 75 e, e, procentai tikslo yra jau pasiekta. E, maždaug tiek turėtų būti pasiekta, tačiau vis dar iškyla kliūčių. Iš tiesų, e, mes galime daug ginčytis dėl to užimtumo didinimo, tačiau ekonomika tik tai kūrė darbo vietas. Ir tam reikia sukurti tokias ekonominės sąlygas, kad būtų poreikis kurti daugiau darbo vietų. Mes turime atsižvelgti į ekonominės galimybės, bet ir į problemas. Tai yra tie teigiami dalykai, kuriuos mes atkreipiame dėmesį kam jas galime paskatinti kurti tokias darbo vietas. Tačiau kitas dalykas yra E, mes kūrėme tokias gairias, kurios nėra labai nuseklios. Ir e, čia mes panašus e, esame į mažą berniuką, kuris žiūri per parduotuvės vitriną ir, ir sunkiai įsivaizduoja, ko jis norėtų. Ir to norėtų, tikriausiai ir to norėtų, bet ko aiškiai tai ne pats nežino. Taigi, vadinasi, mes generuojame skirtingas idėjas. Mes skirtingus dalykus pabrėžiame. E, ir mes turėtume vis dėlto rasti bendrų sprendimų daugiau, kaip mes galėtume sukurti tų darbo vietų ir paskatinti jas kurti. Mes turėtume sukurti ne tik tai pagrindinius tikslus, bet ir e, tarsi potikslius, papildomus tikslus, kurie e, detalizuoti tos tikslus, pagrindinius. Mes e, nekalbame apie E, privalomas gairias. Todėl mes galime e, griežtesnės formuluotės e, su, įtraukti į, sakykime, tuos papildomus tikslus. Pavyzdžiui, mes pat, galėtume pateikti tikslą, kas 75 procentai užimtumo būtų pasiekta amžiaus grupėje nuo 20 iki 25 metų amžiaus grupėje. Taip, iš tiesų mes pasieksime tam tikro nuseklumo. Mes turėsime tam tikrą orientaciją. Kaip mes galime dabar paskatinti jaunus žmonės kiek įmanoma greičiau įsitraukti į darbo rinką. Ir kaip mes galime padėti jiems tai padaryti. Ir ne tik jiems, žinoma, ir e, įmonėms. Tai vadinasi, mes turime e, nubrėžti tam tikrą konkrečią orientaciją. O dabar mes tarsi blaškomės Be to, aš taip pat atsižvelgiau į tą problemą, e, kad e, dešimtoje, e, dešimtame gairės punkte yra minimas vaikų skurdas. Tai vadinasi, tokie vaikai, kurie patiria skurdą jo pačioje vaikystėje, jie turi menkesnės galimybės gauti išsilavinimą, įsitraukti į darbo rinką. Todėl mes turime atsižvelgti į šią problemą. Aš e, norėčiau mm, paminėti dar vieną dalyką, kuris galėtų būti įtrauktas. Tai būtent e, lyčių lygybė. Tai, kad ir vyrai, ir moteris galėtų įžengti į darbo rinką vienodomis sąlygomis, kad būtų atsižvelgiama į tai, kad moteris e, turi tam tikras papildomas funkcijas, tai yra vaikų priežiūra, Ir galbūt čia e, sanglaudos arba kiti fondai galėtų e, imtis tokių priemonių, kad tos moteris, kurios prižiūri vaikus, galėtų imtis kažkokių darbų, kad jų užimtumas būtų užtikrinamas, e, o tuo tarpu jos galėtų prižiūrėti ir vaikus. Aš manau, kad kitos institucijas nelabai tinkamai išvelgia į tokius dalykus. Ir E, mes vis dėlto turime eiti koja kojant su mūsų ekonomikos plėtra, su jos raida ir pokyčiais. Todėl e, mes turime e, atsižvelgti į tokius dalykus, kaip netipinės darbo sutartys, pavyzdžiui, darbas ne visą darbo dieną arba, arba ne, nepilnu etatu. Į tokias lankščias priemonės, kurios padėtų reaguoti į dabartinę ekonominę situaciją ir apriektų kuo daugiau darbų ieškančių arba dirbančiųjų žmonių. Mes norime pabrėžti, kad e, tokį, toks netipinis įdarbinimas yra labai svarbus. Mes turime tai pabrėžti. E, mes turime parinkti tokias gairias, kad valstybės narės parengtų savo teisės aktus atsižvelgdamas į tas gairias, atsižvelgdamas tas netipinės, netipinius darbo santykius. Ir čia šį rytą mes jau girdėjome šiame komitete apie netipinės sutartis pranešimą. Tai, tai va, tą temą galima ir tęsti ir toliau. Kitas dalykas yra mokymas ne tik mokyklose, bet ir už mokyklos ribų kad e, mokiniai galėtų įgyti tokias žinias ir įgūdžius, kurie padėtų jiems vėliau integruotis į darbo rinką. Ir tam reiktų pasinaudoti, pavyzdžiui, sanglaudos politikos priemonėmis, skatinant užimtumo politiką. Taip pat atsižvelgiant, tai žinoma, į, į dabartinę krizę, nes ši krizė iš tiesų kaip tik ir uh, padidino skirtumus tarp valstybių narių, kalbant apie darbo rinką ir užimtumą. Taigi, e, kol mes turime tokias priemonės, pavyzdžiui, Sanglaudos fondą ir kitus fondus, tai mes galime bent jau pabandyti sumažinti tokius skirtumus tarp valstybių narių. Taigi, reikia pažiūrėti ir, ir kokius rezervus mes turime. Ir taip pat reikia atsižvelgti į žmonės su negale. mes turėtume pabrėžti labiau šią problemą. Ar mes norime sukurti tokias galimybės darbo rinkoje, pavyzdžiui, e, žmonėms su negale įsidarbinti? Čia ką mes galime, kokias paskatas sukurti darbdaviams? Taigi, dabar baigdamas norėčiau pasakyti, kad e, mes manome, kad reikėtų įtraukti į tokias gairias E, daugiau specifinių papildomų klausimų, kurie būtų skirti tam tikroms specialioms rytims, pavyzdžiui, e, jaunų žmonių įdarbinimui. Arba būtų atliekami taip pat ir e, moksliniai tyrimai, kuris būtų tyriami, tyriamos atskiros priemonės. Kad, sakykime, tam tikro amžiaus vaikai nepaliktų mokyklos, kad jie ir toliau mokytųsi ir įgytų dar tikrųjų papildomų įgūdžių ir galėtų vėliau integruotis į darbo rinką. Be to mes turime e, atsižvelgti į besikeitančias galimybės darbus ir į sąnaudos politiką. Būtent šita sąnaudos politika turėtų ir prisidėti prie to, kad būtų kūriamas darbo vietos, kad skirtumai mažėtų. E, aš manau, kad mes čia galime rasti bendrą sprendimą ir aš bent jau esu atviras visoms diskusijoms E, ekonominės gairias būtų galima naudoti ir kaip, pavyzdžiui, diskusijų forumą, rinkti pasiūlymus, diskutuoti. E, ir mes bendrai galėtume rasti bendrus sprendimus. Taip pat e, reikėtų atsivelgti ir kitas susijusias sritis. O dabar taryba ir parlamentas turėtų savo 2020 e, metų strategijoje atsižvelgti į tai, e, kad ši strategija prisidėtų prie to, kad už e, darbo vietų būtų kurima daug daugiau ir mes atkurtume ekonomiką. Ir kiti kalbėtojai, paprašyčiau visų kitų, nekalbėti taip ilgai, kaip pranešėjas. Panas Tenriukas. Ačiū, ponė Kokki, kad jūs šiandien atvykote pas mus, kad aptartume su, su mumis šias gairias. Jau daug kas buvo pasakyta apie tas gairias ir mes šiame komitete mes išsamei jau diskutavome e, šiomis temomis, todėl aš nesigilinsiu į detalės. Taigi, jūs e, paminėjote kai, kuris, kai kurias pagrindinės temas, tai yra jaunų žmonių integravimas į darbo rinką. Žinoma, tai yra e, puikūs dalykai ir mes tam visiškai pritarėme. Aš paprašiau žodžio todėl, kad aš norėčiau e, atsižvelgti į, į mm, terminus, kurie yra mums nustatyti ir apie Europos parlamento darbą. Europos piliečiai mūsų išrinko tam, kad mes gintume jūs interesus. Tačiau kartais aš manau, e, kad kartais aš dirbu, sakykime, tik tai tam, kad būtų sukurti dokumentai, kurie vėliau pateks į šiuklių dėžę. Nes e, Europos vadovų taryba, pavyzdžiui, nelabai atsižvelgia į šias temas. Mūsų komitetas yra labai artimas žmonėms. Ir visi nariai e, šiame komitete iš visų frakcijų e, į juos yra tinkamai atsižvelgiama. Į jų nuomonės tinkamai atsižvelgiama. Ir mes turime bendradarbiauti tam, kad į mus būtų žiūrima rimtai. Nes birželio mėnesį, pavyzdžiui, e, šis klausimas bus iškeltas tikrai rimtai. Ir mes turime priimti tada galutinį bendrą sprendimą. Ir mes turime nuspręsti, kasgi bus iš mūsų Europos ir kas bus su mūsų užimtumu Europoje. Nam Cornelissen. Pone Turinen, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū poniai Kopė, kad jis atvyko pasidalinti su mumis savo mintimis. Aš turiu porą dalykų, kuriuos norėčiau pasakyti visų pirma dėl stačių pagrindų, o po to dėl dešimtosios gairės. Aš manau, kad dėl to mes daugmaž sutarėme ir man tai aš Dar pasidomėjau sutartimi, man tikrai atrodo, kad teisinis pagrindas neturėtų kelti problemų ir manau, kad yra nemažai dalykų, kurie pagrįstų, pateisintų. Tai, kad mes tikrai turime kažką padaryti dėl socialiai atskirtų žmonių. Pavyzdžiui, trečiasis straipsnis, aš pacituosiu, ten sakoma, kad reikėtų pamėginti paskatinti socialinę lygybę ir, ir ES sutartyje yra, tarkim, devintasis straipsnis, kuris labai čia tinka ir ten sakoma, kad reikėtų gyveninti tokią politiką, kurioje būtų atsižvelgiama įvairiausius reikalavimus, mm, leidžiančius užtikrinti aukštą užimtumo lygį ir kovoti su socialinėm atskirtimi ir taip toliau. Taigi aš manau, kad mes tikrai turime gerą teisinį pagrindą sutartyse Ir dar galima tikriausiai surasti kitus straipsnius sutartyse, kurios, kuriais galima pasiremti. Ir jei taryboje kilo klausimas yra tinkamas teisinis pagrindas, tai manau, čia kaip tik reikia kažkokio atsakymo. Dabar kitas klausimas. Ar tikrai norime kovoti su skurdu? Čia politinės valios dalykas ir tikrai norime kažką padaryti tiems 17 milijonų skurdžiai gyvenančių asmenų, tam reikia tikrai stiprios politinės valios. Čia reikia aiškiai tai suprasti. Dar vienas dalykas. Aš manau, kad reikėtų pamėginti susijęti užimtumo politiką su ekonominė politika. Jūs sakėte, kad reikia atitinkamų priemonių ir aš tam tikrai pritariu. Tačiau jeigu atsižvelgsime į situaciją Europoje, pavyzdžiui, Europoje kalbama, labai daug kalbama apie visokius apribojimus ir tikrai labai yra sudėtinga tuo pačiu metu kurti ir augimą, ir užimtumą. Visą tą strategiją reikia apsvarstyti labai rimtai. Ir daugiau, daug dėmesio skiriama biudžeto konsolidavimu. Tai yra pavojingas prioritetas, nes reikėtų žvelgti plačiau. E, ekonominės priemonės turėtų padėti investuoti ten, kur to labiausiai reikia. Ir čia reikėtų labiausiai veikti. Nežinau, ką jūs apie tai galvojate. Pirmininkė, ačiū. Pone Kornelison, po to pone Šnyder. Ačiū. Dėkoju už jūsų pateiktą informaciją. Malonu buvo girdėti, jūs taip pat sakote, kad darbo vietų kūrimas yra vienas iš esminių dalykų. Be abejo, svarbu, kad jaunimas galėtų naudoti švietimo galimybėmis, kad būtų pasirengęs ir kvalifikuotas užimti sukurtas darbo vietas. Manau, kad būtų verta kalbėti apie ekologiškų darbo vietų kūrimą, draugiškų aplinkai darbo vietų kūrimą. Nes strategijoje 2020 yra kalbama apie tai, kad reikia kurti ekonomiką, kuri būtų paremta um, inovacijomis, um, ekologija ir panašiais dalykais. Kita vertus, svarbu investuoti į darbo jėgą, kad ji būtų pasirengusi toms naujai sukurtoms darbo vietoms. Ir tai reikia daryti ne tik tai tam laikotarpiu, kuris kurios lauksime gal po dešimties metų. Ta pradėti reikia daryti jau dabar. Turime pradėti galvoti apie darbo laiko tinkamą organizavimą. Galbūt būtų galima pagalvoti apie didesnį lankstumą darbo laiko požiūrių darbuotojams. Valstybės narės turėtų siekti reikiamų pasikeitimų. Žmonės turi turėti teisę dirbti ne visą darbo e, dieną arba darbo laiką paskirstyti lankščiai. Jie turėtų turėti galimybę dalį darbo atlikti namie, kai tai įmanoma. Ypač tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, turi negalę arba e, jeigu tai atitinka jų tuo metu egzistuojančius šeiminius poreikius. Atipiniai tipinės darbo vietos taip pat turės išlikti, tačiau kiekviena įmonė turėtų atsižvelgti į savo poreikius pirmiausia. Ir taip pat, aišku, svarbu užtinkamai užtikrinti darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyrą. Svarbu, kad lankstumas ir užimtumo garantijos nebūtų atskiriamos viena nuo kitos savoką. Tai štai, norėčiau, kad šiek tiek daugiau pakomentuotumėte šiuos aspektus, pirmininkė. Ačiū. Apetitas ateina bevalgant. Tad jau turime devynis prašymus pasisakyti ir, aišku, teks trumpinti laiką pasisakymui, kadangi dar norėsiu kreiptis į komisijos atstovus, kad pakomentuotų darbo kalendoriaus sudarimą. O paskui, aišku, ponas Bukė turės atsiminti, kokius klausimus uždavėte tai ir apibendrinti atsakydamas. Pone Šrioter, paskui kitiems kolegams pažodis suteikiamas. Ačiū, palė pirmininkė, aš trumpai kalbėsiu, aš turiu tik tai vieną pagrindinį klausimą. Jūs sakėte, kad mes turime susitelkti ties e, darbo vietų kūrimu, o tada aš norėčiau paklausyti, o e, kokį vaidmenį atliks šitą iniciatyvą e, ekologiškoms darbo vietoms. E, taigi, ta, kaip tas pranešimas ir parlamentas prisidės prie tokių darbo vietų kūrimo. Kitas dalykas, e, kaip mes galėtume paskatinti žmonės ieškoti darbo ir, ir jį rasti. Taigi, mm, svarbiausias dalykas komisijos, kaip jūs sakėte, vienas dalykas yra, kad žmonės mokytųsi ir kad jie keltų kvalifikaciją. Uh, tiek, tiek e, kalbant apie transformacijos procesus e, darbo vietose, kad jie būtent dirbtų, toliau lavintųsi ir kad norėtų dirbti. Ir kalbant apie kitus žmonės, kurie yra išmesti iš darbo rinkos, kad jie mokytųsi ir vėl grįžtų į darbo rinką. Taigi, kodėl jūs nepritarėte šitam požiūriu, nes jis mums tinkamas atrodo? Madame Rapčiai. Ačiū, ponia Rapčiai, po to ponas Pupakis. Dėkui, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad šešėlinis socialistų pranešėjas m, mm, tikrai išėmė man žodžius iš burnos ir pasakė tai, ką aš norėjau pasakyti. Tačiau aš vis tik tai turiu vieną klausimą, kurį norėčiau užduoti tiek ir tarybos atstovui, kiek ir mūsų parlamentiniam komitetui, ar mums visiems kartu paėmus. Aš labai atidžiai perskaičiau Europos 2020 m. strategiją ir leiskite man pasakyti štai ką. Aš pavargau klausytis, kalbant apie 2020 m. Europą. Kuo daugiau mes diskutuojame apie 2020 m. Europą, tuo mažiau gyva man ta Europa atrodo. Mes kalbame apie užimtumą, mes kalbame apie saugumą, E, perspektyvas, kokybiško užimtumo perspektyvas ir tuo pačiu ekonominė realybė. Na, tarkime, Graikijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, net Junktinėje karalystėje ši ekonominė tikrovė mus čia Europoje, tiesą pasakius, suveda su visai kitokia, kitokiu vaizdu. Mes priv esame tiesiog priversti konstatuoti, kad atlyginimai maži ir mes nieko dėl to negalime padaryti. Ir tiesiog turime realistiškai žvelgti į situaciją ir pritaikyti nacionalinius tikslus e, bei atsižvelgti į nacionalinę tikrovę. Be abejonės, aš norėčiau, kad 2020 m. strategija taptų tikrovę Europoje. Aš norėčiau, kad tie tikslai būtų gyveninti. Tačiau aš nesuprantu, kaip mes kalbame apie žaliasias darbo vietas, bet nekalbame apie visą tai, ką visi iš tikrųjų turime galvoje. Tai yra ta niūrė ateitį, kurią mes turime nušviesti mūsų jaunimui. Pirmininkė. Aš manau, kad čia leidomės į diskusiją apie gairias. Ir kaip tik dabar, na, tokia proga apimti labai daug įvairiausių klausimų. Nes faktiškai prieš save turime baltą lapą. Na, kita vertus turime komisijos pasiūlymą, pranešėjo pasiūlymą ir galbūt reikėtų susitelkti į tuos pakeitimus, kuriuos norėtumėm pateikti susijusius su šiais tekstais, kuriuos čia turime prieš akis, o ne leisis į bendrą diskusiją, kur kiekvienas gali pasakyti, ką nori, be bejonės. Tačiau jeigu norime labiau struktūruoti savo diskusiją ir suderinti labiau su tuo, ko tikimės iš dėrybų e, taryboje, tai reikėtų laikytis tų informacijos elementų, kurie čia išdėstyti čia iš uh, užimtumo komiteto uh, atvykus dokumentu. Taigi, siūlau taip ir daryti. Taigi, ponas Pupakis, po to ponė Timer. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ir ponai iš tarybos už jūsų pasisakymą. Mes sutinkame su ta dvasia, kurią pasižymi šitas visas jūsų pranešimas, tačiau norėtume vis tik tai, kad daugiau dėmesio būtų skirta tam tikroms vietoms, kad jos būtų daugiau sustiprintos. Tarkime, kad būtų daugiau kalbama apie užimtumą ir, ir apie tai, ką reikėtų labiau sustiprinti, padaryti tam tikrose valstybėse narėse. Tarkime, apie tai, kaip reiktų sustiprinti socialinį dialogą ir išsaugoti kolektyvinės sutartis kurios šiuo metu dažnai apeinamos. Ir iš ties reikėtų labai akcentuoti netipinės darbo formas ir jas susijęti su kitomis darbo rūšimis. Lygiai taip pat reikėtų sustiprinti kontrolės mechanizmus prieš į, įvairius šešėlinius mm, darbus. Taip pat reikėtų pasitengti veiksmingai koordinuoti programavimą ir įgyvenimą strategijos su užimtumo strategijos su 20 metų strategija. Kad e, tai padėtų įveikti įvairias kliūtis, kovoti su skurdu ir, ir nedarbu. Pane Tvara. Ačiū, ponė Kokie, kad jūs atvykote pas mus, kad padiskutuotumėte su mumis. Tačiau šios diskusijos tik tada būtų prasmingos, jeigu tie pasiūlymai ir rekomendacijos, kurias mes komitete čia iškeliame, būtų priimtos ir jas būtų atsižvelgtama. Mes jau atkreipėm dėmesį į tai, kad nepakankamai nagrinėjame skurdo mažinimo problemą ir nėra iš tikrųjų jokių galutinių išvadų priimta šio klausimu. Todėl man labai svarbu, kad gairėse būtų įtrauktas mūsų reikalavimas. kad e, būtų atkreipiamas didesnis dėmesys į e, skurd, kovą su skurdu, kad būtų kritikuojama iki šiol miglotos e, Mm, savokos, kurios susijusios su šita, su šita kova. Kad būtų e, nustatyti ir kitokie kriterijai negu dabartiniai, nes dabartiniai yra labai abejotini. Ir taip pat konkrečiai reikėtų pagalvoti, kaip ES galėtų įtakoti nacionalinės e, E, sistemas, kad jos įgyvendintų tokius teisės aktus, atsižvelgiant į tas gairias kovojant su skurdu. Madame Ovir, puis Madame Figueredo. Madame Ovir. Ponia Ovir. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie gairias, akivaizdu, kad, na visų pirma, yra labai svarbu užtikrinti kokybiškas darbo vietas kuri, kurios kurtų didelės pridėtinės vertės. Ir tai reiškia, kad užimtumo politika turėtų prisidėti prie teigiamų pokyčių apskritai ekonomikoje. Daug darbo vietų išnyko atėjus kriziai ir nebus tikrai atkurtos to pačiu kiekiu kriziai pasibaigius. Todėl būtent reikia e, duoti stipresnį atsaką e, šios pokyčius. Užimtumo politika turi garantuoti darbuotojams, dirbantiesiems na, tinkamą, tarkime, perimą tarp sektorių, sklandų perimą tarp sektorių ir sklandų darbo rinkos funkcionavimą. Be abejonės reikia atsižvelgti į ilgalaikius tikslus, ir atsižvelgti į visus pokyčius e, atėjusius su krize įgyvenant mūsų ir kuriant mūsų naujas politikas. Tai labai svarbus iššūkis, todėl reikia pasistengti užtikrinti visoms socialiniams grupėms, gal, užtikrinti galimybę dalyvauti darbo rinkijoje, nepriklausomai nuo to, iš kokio regiono yra kilusios tos socialinės grupės. Ir čia visų pirma reikia garantuoti saugumą visiems ir garantuoti uh, tą motivaciją, norą dirbti. Ir galbūt dar pasakyčiau vieną tokią pastabą pačiam pranešėjui. Galbūt ne, šiandien yra labai sudėtinga lyginti užimtumo rodiklius 27 valstybėse narėse, kai kuriuose valstybėse narėse, tarkime, skaičiami tie bedarbiai, kurie gauna nedarbo išmokas, tačiau yra dar tokių bedarbių, kurie net nėra registruoti. Ir tas ne, registravimas darbo biržoje yra skirtingos trukmės įvairiose valstybės narėse - 1-3 mėnesiai, 4-6 mėnesiai. Taigi statistiniai duomenys yra surenkami labai skirtingai ir galim ten, kur E, darbo išmok, e, nedarbo išmokos mokamos trumpiau, atrodo, kad yra mažiau bedarbių, nors taip nėra. Pone Figureido. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Aš galėčiau prisitarti tik tai poniai, kalbėjusiai prieš mane. Čia mes kalbame apie užimtumo gairias, tačiau mes pamirštame realybę. Pavyzdžiui, tokiose valstybėse kaip mano šalyje, Portugalijoje, Graikijoje, Ispanijoje. Ten yra vykdoma taupimo politika. Vadinasi, karpamos išlaidos, karpamos e, viešosios investicijos, e, perkamoji galia mažėja, vartojimas mažėja. E, tada yra mažiau vidinės rinkos, tada yra mažiau investicijų, mažiau e, užimtumo ir daugiau bedarbių. Taigi, kam yra reikalingos to gairės? Jos yra tarsi teorija. Jeigu mes nesižvelgiame į makroekonomiką, ku, tai mes pastebime, kad tokios gairės netgi, sakykime, mažina užimtumą. Todėl ar yra prasminga turėti tokias gairias? Nebent mes atsižvelgtume į stabilumo ir augimo paktą, kur ten atsižvelgiama labiausiai yra konvergencijos ir stabilumo e, prioritetus. Todėl aš norėčiau pasakyti, kad yra trys dalykai, kurių negalima pamiršti. Flexicurity tai yra lankstumas ir užimtumas reiškia daugiau neužtikrintumo ir nesaugumo. Vadinasi, bus daugiau bedarbių, kurie apskritai priims bet, kokią, bet kokį darbą, bet kokį pasiūlymą. Jie dirbs bet ką. Ir bus nesaugus. Kitas dalykas yra lygiateisiškumas. Tai yra e, vyrai ir moteris. Tai skirtumas vis dar egzistuoja. Kitas yra dalykas, tai skurdas. Moteris vis, tampa vis skurdesnės. Tai reiškia, E, kad mes, kovodami su skurdu, būtume turime atsižvelgti ir į tuos dalykus - lygiai teisiškumą, lyčių lygybę. Mes turime atsižvelgti į visą kontekstą. Tai yra pagrindiniai klausimai. Merci beaucoup, Madame Renier, puis Madame Blinkevičiūtė. Madame Renier. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Gleich anknüpfend am. Ačiū, panė pirmininkė. Žinoma, aš norėčiau pritarti kolegiams. Žinoma, užimtumo politika turi būti siejama su ekonominė krize. Todėl e, mes e, turėtume paskatinti, sakykime, ir vidaus rinkoje e, paklausą ir ateities investicijas. Todėl aš norėčiau atsižvelgti į tokį dalykį, dalyką, kaip pavyzdžiui, ekonominis stabilizatorius. Tai yra antra gairė, tai kad mes nesižvelgiame į rinkos reguliavimo sistemas nes mes iki šiol nesižvelgėme į, šią, į rinkos reguliavimą. Kitas dalykas tai yra dėl užimtumo. E, visų pirma, yra reglamentuojamas, pavyzdžiui, darbo, darbo laikas. Kad, e, sakykime, žmonės nedirbtų per daug, kad jie nebūtų išnaudojami. Todėl mane domintų, ką Jūs manote apie tai dėl e, šitos simtos e, gairės, dėl, e, kad žmonės nebūtų per daug išnaudojami. Madame Blinkevičiūtė, puis Monsieur Almer. Madame Blinkevičiūtė. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju ponui kokie už dalyvavimą ir galimybę padiskutuoti. Iš tikrųjų, na, sunku būtų nesutikti, kad integruotos gairės yra būtinos, žvelgiant į esamą ir ateities E, situaciją darbo rinkoje ir um, užimtumo bendrą politiką. Ir iš ties pačios gairės, sakyčiau, jos yra visiškai tinkamos, bet kur aš matau pavojų, įvertinant tai, kad mums nepavyko Lisabono strategijų užsibrieštų tikslų pasiekti. Ar mes tikrai pasieksim tuos keliamus tikslus, kurios kelia e, šitos e, mūsų integruotos užimtumo gairės? Žiūrėkit, turėjom, na, pakankamai ambicingą tikslą pasiekti, kad 70 procentų ES žmonių būtų užimti. Dabar šitą tikslą dar kartą padidinom. Jau galvojam, kad mums pavyks pasiekti po 20 mečių 75 procentų tiek vyrų, tiek moterų užimtumą. Tai labai ambicingas tikslas. Tuo tarpu skurdo srityje dešimtoji gairį mes jau nebekeliam tokių ambicingų tikslų. Jeigu 2010 metais mes žadėjom, kad skurdo gilaus kaip tokio apskritai neliks, o vaikų skurdą apskritai išgyvendinsim, mums to nepavyko. Dabar dėl skurdo požiūrių mūsų ambicingumas krinta. Mes sakom, kad tik 20 milijonų žmonių galbūt padėsim išbristi iš skurdo. Kodėl? Užimtumą padidinsim daugiau negu siekiam e, Lisabono strategijoje, to, to tarpu dabar mes šitose užimtumo gairėse nusprendėm, kad na, užimtumą padidinsim, bet skurdo kaip ir nesumažinsim. Todėl mano būtų pagrindinis toks klausimas ir mintis, tai kokios tos priemonės reikalingos, koks mechanizmas reikalingas tam, kad valstybės narės būtų suinteresuotos įgyvendinti tas gairias. Ypatingai, kada mes kalbam apie skurdą, galiu tikrai iš praktikos savo šalies pasakyti, politinės valios įveikti skurdą tikrai nėra. Ir vien tik atviro koordinavimo metodo, gerosios patirties klaidos tikrai neužteks. Todėl mes turime tikrai galvoti čia Europos parlamente, dirbdami su taryba, su komisija, kokios konkrečios priemonės yra būtinos net direktyvos pavydalu, kovojant su skurdu. Ir dar, aš kažkaip pasigėdau užimtumo politikos gairėse, na, kovos su nelegaliu darbu, kovos su šešėliniu darbu. Nes ypatingai dabar šitoj ekonominiai situacijai vėl labai daug žmonių dirba nelegaliai, nes jie paprasčiausiai neturi kitos išeities. Tai kokie būtų jūsų siūlymai šitoj srity? Ačiū labai. Merci, monsieur Elmer, puis madame Costa, dernière. Ponas Olmer, po to ponia Costa, paskutinė. Ponas Olmer. Ačiū, panė pirmininkė, aš tikrai labai susidomėjęs klausiausi šių diskusijų. Ir aš taip pat mm, ankstesnių pranešimų klausėjęs susidomėjęs. Dabar mm, mes kalbame apie tai, ko mes norime, ko mes siekime ir ką mes galime pasiekti. Žinoma, mes norime kovoti su skurdu ir kad jaunimas rastų darbo. Tai yra labai sėkmingi tikslai. Jūs iš tikrųjų galite pas, pasiimti šias gairias ir sutrumpinti jas iki kelių žodžių Iš tiesų, mes norim paprastų dalykų. Tačiau klausimas e, faktinis yra toks, ką mes turime daryti, kad pasiektume šių tikslų. Mes e, iš, iš esmės norim padėti tiems piliečiams, kurie e, susiduria dabar su didžiuliomis problemomis. Tačiau ar yra tokių mechanizmų, kurie padėtų pasiekti šių tikslų? Ar mes galime priversti, sakykime, įmonininkus priversti, kad jie imtųsi samdyti, pavyzdžiui, jaunus žmonės. Tai jeigu mes priverstume ekonomiką vykdyti mūsų, pavyzdžiui, reikalavimus, tada iš tiesų ekonomika pradėtų e, stoti. Iš esmės augimas būtų mažesnis, nes tai būtų tarsi labai reguliuojama rinka. Todėl kiltų pavojus pačiai bendryjai. Todėl aš e, pasiūlyčiau tokį dalyką. Iš tiesų E, kai, kai mano kolegė pasakė, iš tiesų mūsų per daug niekas nesiklauso. Kai kolegė sakė, mes rašome dokumentus, kad jie patektų vėliau iš šiuklių dėžę. E, e, kaž, kažkuri kolega. Kažkur, kažkur kolega pasakė, mes labai artimi žmonėmis. Ar mes kada nors kalbėjome su žmonėmis, su įmonininkais, su, su bendrovėmis, su politikos formuotojais? Ką, ką mes galime nuveikti, kaip mes bendrai galime sukurti daugiau darbo vietų? Tai iš tikrųjų yra labai brangu ir labai sudėtinga, ypač krizės atveju. Todėl, e, sakykime, jeigu mes sukursime kažkoks įpareigojančias nuostatas, tai bus, sustabdysime ir investicijas. Todėl, aš norėčiau, ponė Pirmininkė, e, kad mes pripažintume, kad yra labai mažai dalykų, kuriuos mes galime nuveikti Europos parlamente. Mes negalime praktiškai kurti darbo vietų. Mes galime tik tai kurti paskatas bendrovėms ar įmonėms Tačiau aš matau, kad parlamentas yra pasiryžęs kurti naujus reguliacinius mechanizmus, naujus suvaržymus ir naštą įmonėms. Mums reikia iš tikrųjų dereguliuoti ekonomiką, mažiau mokesčių. Tik tada bus kūriamos aukštos kokybės darbo vietos ir tada bus priimami žmonės į darbą. Ačiū kolegos už šitą pasiūlymą. Ir dabar steiksiu žodį poniai Kosta. Jums žodis. Dėkuoju už tai, kad suorganizavote šitą susitikimą, šitą apsikeitimą nuomonėmis. Aš tikiuosi, jis bus naudingas. Mes visi suvokiame, kad šitos gairės. Ne. Susidarė tikrai su viena didžiausių krizių, kuria, kurias mes patyrėme per kelias dešimtmečius. Ir ta krizė tikrai atspindi E, Europoje vykdomos politikos netitikimą e, tikroviai. Ir dėl to mes turime veikti kuo konstruktyviau. Pranešėjas jau yra numatęs keletą papildymų pasiūlymo tekstui. Jis taip pat norėjo, kad būtų labiau pabrėžta kad yra labai svarbu e, kurti na, darnę užimtumo politiką. Yra viena tema, kuri galbūt nelabai ne, ne stipriai pabrėžta e, gairėse, tai yra investicijos į mokslinius tyrimus ir į kokybišką išsilavinimą. Jeigu žvelgtumėm į mums prieinamus tyrimus, esbo atliktus, tai jei mes norime sukurti kokybiškų darbo vietų, mes turime labiau investuoti į kokybiškus mokslinius tyrimus ir į kokybišką išsilavinimą. Na, dėl to, kad Lisabono strategija sužlugo ir jos tikslai nebuvo įgyveninti. Aš vis tik nemanau, kad strategija buvo tinkama. Jau kalbant apie pradinį jos pasiūlymą, buvo kuriama Europa pagrista žiniomis, kompetencijomis, kokybė ir panašiai. Kas čia žlugo? žlugo tai, kad tarpiniai tikslai buvo, buvo žlugo dėl to, kad tarpiniai tikslai tiesiog netitiko tikrovės. Reikėjo galbūt pasistengti e, kažkokius tai matuojamus parametrus nusistatyti. Šitos gairios yra per skurdžios, nėra tos kritinės analizės e, teikiamų pasiūlymų, nėra kažkokių paskatų dėl jų įgyvendinimo. sakoma, tarkime, kad struktūriniai fondai turi būti strateginė šių tikslų sudėdamoji dalis, užimtumo tikslų, kad tai turi būti susijęta su naujų klėstėjimu, naujų augimu, e, užtikrinti lankstesnę darbo rinką. Ir visa tai tiesiog nustumė į paraštę, visuomenės paraštę, užimtumo rinkos paraštę didelę dalį E, jaunimo. Reikėtų labiau susijęti fondų panaudojimą, e, įvairių mm, investicijų panaudojimą su tam tikromis, e, tarkime, bausmėmis ar su tam tikrais įsipareigojimais. Nes jau tikrai turime atsižvelgti į pamokas, kurias mums davė žlugus, žlugė Lisabonos strategijos tikslai. Reikia tikrai skaidriai žiūrėti tai, kokius mes tikslus keliamės. Pirmininkė. Na, ponė Kosta buvo paskutinė pagal mano sąrašo kalbėtoja ir kadangi taryba bei komisija buvo užklausti dėl e, paties darbo kalendoriaus, tai ir, ir pats tarybos atstovas pakalbėjo apie tam tikrą nerimą keliančius dalykus jo vadovavimo komitete. Ir apie tai, kad kalendorius tikrai yra labai E, apkrautas. Ir gal geriau būtų, kad aš suteikčiau žodį ponui Inesio Bernardo, kad jis galėtų pasisakyti ir truputėlį paaiškinti tarybos poziciją e, susijusią su šio grafiku, šio kalendoriumi jums žodis. Na, pasakykite dėl kalendoriaus, o po to, jeigu norėsite kažką dar pasakyti apie čia ką tik vykusią diskusiją, tai be abejonės galėsite irgi tai padaryti. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad man suteikėte žodį ir leidote patikinti tam tikrus klausimus susijusius su grafiku, su kalendoriumi ir. E, nes tai tikrai kelia ne, daug nerimo, ypač deputatų tarpe. Taigi, na, taryba iš pradžių buvo nusprendusi 20 metų strategijos pagrindus padėti per birželio mėnesio tarybos sustikimus. Ir šitos strategijos esmė yra integruotos gairės, kurios savo ruoštų yra integruotos į užimtumo gairias. Tačiau visi darbai labai užtruko, viskas labai suvaluota ir tik tai balandžio 27 dieną tai buvo paskelbta, nors tikrai ketvirtis jau buvo labai smarkiai įsibėgėjęs. Ir netgi ir pirmininkavimo laikotarpis jau buvo labai įsibėgėjęs. Taigi mes suprantame, kad yra labai svarbu toliau tęsti strategijos įgyvendinimą, jos kūrimą, uh, atsižvelgiant į iš anksto nustatytą kalendorių, kad strategija būtų užbaigta, kad reformos strategija būtų pateikta dar rudenį, kaip numatyta, ir kad e, mes suvokiame, kad visa tai turi būti e, susijęta su gairiamis. Taigi, dėl to taryba per kitą ministrų, užimtumo ministro tarybą, kuris numatytas Liuksem birželio 7. E, tačiau turiu Jūs patikinti, kitaip ir nebus. Mm, sprendimas bet kokiu atveju nebus priimtas prieš išnagrinėjant, kol, kol parlamentas viso dokumento neišnagrinės. Tai tikriausiai vyks jau belgams pirmininkaujant, nes reikės vis tik tai sulaukti parlamento balsavimo rezultatų. Tai tikriausiai vyks rugsėjo mėnesį, taigi jau Belgijai pirmininkaujant. Taigi EPSCO spalio mėnesio taryba turės priimti sprendimą po parlamento balsavimo. Taigi spalio mėnesį. Taigi taryba nesėdės sukryžiausių rankų laukdama. Mes turime vis tiek daug darbo. Mes dirbame ties šio klausimu, remdamėsi komisijos siūlymu ir tekstas buvo sukurtas didelė dalimi dėka užimtumo komiteto pasiūlymų. Pon, ačiū ponui Brunokukai, kuris tikrai per labai mažai laiko pamėgino ir sugebėjo išnagrinėti visus pakeitimus, kuriuos pateikė visos valstybės narės tarybos ir, ir dar ir kiti dalyviai, tarkime, už, švietimo komitetas, kuris buvo pateikęs šeštosios ir aštuntosios gairių pakeitimų. Ir dar iš kitų šaltinių taip pat buvo gauta vairiausi pastabų, tarkime, dėl dešimtosios garės. Dar kai kurie informacijos elementai buvo integruoti susijęs su socialinė politika ir dabar mes jau turime tikrai tekstą, kuris skiriasi nuo pradinio komisijos pasiūlymo ir kuris bus pateiktas EPSCO tarybai, e, bei kuris e, visiškai atitinka visas tas mintis, kurios buvo iškeltas visų dalyvių. Pirminkė, ačiū už šitą patikslinimą apie tai, kaip vyks gairių tvirtinimas. Dar reikės patvirtinti, kaip konkrečios dėrybos tarp parlamento ir tarybos bus suorganizuotos. Tuomet, kai parlamentas jau bus apsisprendęs dėl savo pozicijos. Pirmininkė, Aš gal nesiūliučiau atsakyti kiekvieną pasisakymą, kiekvieną klausimą, tačiau galbūt e, iš tų pranešėjo pasiūlymų galbūt jūs vis tiek turite kažkokias mintis, kurios jums atrodė svarbesnės. Ir atsižvelgsite galbūt į vienų ir kitų svarbesnius pasiūlymus. Taigi dabar jums žodis galite atsakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už komentarus ir klausimus. Mes, MKO, dirbame atlikdami tai, ką prašo, ko mūsų prašo taryba, tad stengiamės dirbti kaip galima greičiau. E, dabar norėčiau atsakyti į klausimus ir pastabas, kuriuos iškėlė pranešėjas. Nekartą pabrėžiau, kokią dvasę remiantis buvo padaryti pakeitimai, atsižvelgiant į tą laiką, kiek mes jo turėjome. Rezumuodamas galėčiau pasakyti, kad airės buvo surašytos įtraukiant tuos dalykus, kurių ten nebuvo, kurių reikėtų. Mes minėjom finansinės priemonės, skatinimo priemonės ir taip toliau ir panašiai. Nesileisiu detalės. Kita vertus, tos gairės leidžia bent minimaliai daryti visą tai, kas buvo daroma anksčiau ir dar daugiau kai kuriais atvejais. Trečia. Ši gairių redakcija nelei, ne, netrukdo daryti tų dalykų, kuriuos reikia daryti ir siekti tų tikslų, kurie buvo išsikelti. Atsakydamas į visų pastabas dėl e, darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausviros, dėl jaunimo įdarbinimo ir panašiai, galėčiau bendrai pasakyti, kad yra tam tikras sutarimas tarp MKO narių. Jūs kalbate apie vienus ar kitus susirūpinimus reiškiamus valstybėse narėse, jūs kalbate e, apie tai, kad egzistuoja nuomonių skirtumų tam tikrais klausimais. Tačiau turėčiau jūs pasakyti, kad esminių skirtumų nėra. E, Tos gairės kai kuriais atvejais šiek tiek, sakykime, apima šiek tiek mažiau negu norėtume, kai kuriais atvejais jos apima daugiau negu iš pradžių buvo užsibriešta. Tad MKO yra patenkintas tomis gairėmis, kad būtų galima rasti bendrus sąlyčio taškus tarp tarybos ir parlamento, turime e, ieškoti tų taškų. Tai turėtume tiesiog taip ir mąstyti, ar galime daryti viską, kas buvo teigiama, ar kas buvo daroma anksčiau, ar naujusios kairės trukdys mus tai daryti. Greičiausiai ne. Tačiau dėl, dar porą žodžių norėčiau pridėti dėl uh, privalomųjų ar saistančių nuostatų. MKO turėjo tokį tikslą pareikšti, kad papildomų tikslų turi būti iškeliama, kad jeigu tie tikslai ir nebus europiniai, svarbu atsižvelgti į nacionalinius tikslus ir kad šalis galėtų tai daryti. Mes taip pat minėjome, kad šalis turi turėti galimybę tuos tikslus įgyvendinti, ypač jeigu tie tikslai yra nukreipti į tam tikras, pavyzdžiui, gyventojų grupės ir panašiai, remiantis tais statistiniais duomenimis, kurie dabar jau egzistuoja. Kitas dalykas, kalbant apie pačią tų gairių dvasę. Per mums skirtą laiką buvo tikrai labai sunku uh, užtikrinti tokią pusiausvyrą, kokios buvo norima. Grįžti prie tų nuostatų, kad kuo daugiau darbo vietų ir geresnės kokybės, kuo didesnis užimtumas ir panašiai, nebuvo įmanoma padaryti visko, nes laiko buvo maža. Gairėse E, yra numatyti svarbus dalykai. Ir kalbant apie valdyseną, kuri turės būti gyvendinama, reikia pasakyti, kad turės būti įmamasi labai konkrečių dalykų. Svarbu pasimokyti iš to, kas nebuvo tinkamai atlikta praeitie ir svarbu užsitikrinti, kad bus tinkamai pasinaudota naujais instrumentais. Bus parengtos nacionalinės veiksmų programos, lygiai taip kaip ir seniau. Tačiau tiems papildomiems tikslams irgi turi būti numatyta, kaip jie bus konkrečiai įgyvendinami. Nebūtinai reikia siekti, kad tie papildomi tikslai būtų įrašyti į pačias gairias, tačiau reikia užtikrinti, kad tos gairės sudarytų galimybės tų, tų tikslų valstybėms narėms siekti. Kai dėl santykio su makroekonominė politika šių gairių. Tenka pasakyti, kad šis santykis mums yra labai svarbus. Ir čia aš kalbėjau apie socialinių partnerių įtraukti, apie, apie tuos žingsnius, kurie buvo padaryti. Na, žinoma, socialinė įtrauktis yra ypatingas svarbus dalykas. Ir gerai, kad ta įtrauktis nėra susijusi tik su darbo pasiūla. Visa tai, aišku, toks kaip žmonių švietimas, jų pasirengimas užimti tam tikrą vietą darbo rinkoje yra geri dalykai. Visa tai ir toliau egzistuos. Tačiau kita vertus, svarbu užsitikrinti, kad vyktų makroekonominės reformos, kurios leistų kurti darbo vietas. To nebuvo, bent jau nepakankamai buvo per pastaruosius dešimtį metų. Tarp sukurtų darbo vietų yra ir taip vadinamų žaliųjų darbo vietų, ekologiškų darbo vietų. E, komisijos siūlymų į gairias. Šis aspektas taip pat buvo įtrauktas. Tad du kartus paminėjimas šio aspekto, sakyčiau, yra teigiamas dalykas. Nuo pramonės makro, makroekonominės politikos priklausys galimybė kurti tokias darbo vietas. Nes, aišku, ką mokyti žmonės dirbti ekologiškoje darbo aplinkoje, jeigu tų ekologiškų darbo vietų nebūtų kuriama. Taigi um, ryšys tarp šitų dalykų, kaip jau sakiau, egzistuoja. Manau, kad tai iš dalies atsako jūsų pareikštą susirūpinimą. Svarbu vykdyti tokią politiką, kurios tikslas apskritai yra darbo vietų kūrimas. Kalbant apie grupės, kurios yra už darbo rinkos ribų, ar tai būtų neįgalus asmenys, ar tai būtų socialinę atskirtį patiriantis asmenys ir panašiai, tenka pasakyti štai ką. Šiam, šiuose gairėse yra daug daugiau visko numatyta, negu buvo anksčiau. Tokia, tokios politikos, kaip jos surašytos dabar, leidžia daugiau padaryti tiems žmonėms. Ankstesnėme gairių variante tokios nuostatos nebuvo. Socialinės apsaugos komitetas yra, buvo įpareigotas pateikti savo siūlymus šiuo klausimu. Tarybai e, socialinių reikalų, būtent šis komitetas teikė savo pasiūlymus ir taryba ka, tuos aspektus, socialinės apsaugos aspektus nagrinėjo šio komiteto siūlymų pagrindu. Taigi, tenka pasakyti, kad be įtraukties į darbo rinką nepavyks pasiekti mūsų tikslų. Niekas ne, ne, nemasto kitaip. Tokios gairės surašytos kaip šiandien netrukdo siekti tų tikslų, kurie jau seniau buvo iškelti. Kai dėl lyčių lygybės, vėlgi, niekas jums nesakys, kad reikia skriausti moteris. Tikrai tokio varianto neišgirsite. Niekas nei raštu, nei žodžiu tokių dalykų ne, ne, nesuformuluos. Manau, kad būsiu apžvelgęs pagrindinius aspektus, ponė pirmininkė. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Dėkojame už jūsų dalyvavimą mūsų posėdėje. Tikimės, kad po šio apsikeitimo nuomonėmis jūs geriau suprasite, koks susirūpinimas kyla parlamento nariams, net jeigu MKO yra dirbamas labai reikšmingas darbas atsižvelgiant į parlamentą. Čia aš manau, kad naudinga vis tik dar yra priminti, kad mūsų bendradarbiavimas yra labai svarbus. Dar kartą ačiū už atvykimą į mūsų posėdį. Norėčiau pasakyti, kad pakeitimų teikimo terminas pono Ry pranešimui yra birželio ketvirtoji diena vidurdienis. Mes 24 birželio tuos pakeitimus nagrinėsime. Šį darbo tvarkės punktą nagrinėti baigėme. Dėkoju ponui Koke už dalyvavimą mūsų posėdėje. Nous en venons euh, au point 6. Euh, Pereiname prie 13 darbo tvarkės klausimo. Ar šis klausimas vadinasi taip? Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo finansavimas ir e, veikimas. Tai yra ponios Mora Šartie pranešimas, kurį jį rengia pagal sustiprintą bendradarbiavimo procedūrą su biudžeto komitetu. Pranešimą iš esmės rengia kolega Portas. Džiaugiuosi, kad jis dalyvauja mūsų posėdėje šiandien. Mums tikrai dėl to labai malonu. Pone Mora Šartie turi galimybę pasisakyti ir pristatyti savo pranešimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, šis darbas, kuris čia dabar yra pristatomas, šitas nuomonės projektas dėl prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo mm, yra faktiškai ta, panašus į tai, ką mes kalbėjome apie E, gairias dėl užimtumo politikos susijusios su 20 metų strategija. Aš, lygiai taip pat kaip ir jūs, esu patenkinta, kad e, tikrai puikiai pasisekė dirbti su ponu Portas ties šio pranešimu, nes jis yra atsakingas iš esmės už šį pranešimą kaip biudžeto komiteto atstovas. Ir aš džiaugiuosi, kad jis taip pat atvyko šiandien į posėdį, kad padėtų man pristatyti šį dokumentą. Turėčiau priminti, kad pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas buvo sukurtas 2006 metais. To paprašęs komisijos pirmininkui Žoze Manuel Barosui. Ir šitas fondas visų pirma buvo skirtas investicijų plėtojimui. Nuo 2007 metų jis pradėjo veikti, tačiau labai mažai buvo naudojamas, tiesą pasakius. 2009 mm, metais jis buvo truputėlį išplėtotas e, darbuotojų naudai, buvo palengvinta palengvintas galimybės pasinaudoti fondo lėšomis įmonėms, kuriuose dirba daugiau nei 500 darbuotojų. Na ir šitie pokyčiai toliau tesiami šiandieną, nes matome, kad e, E, prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas turi tikrai dabar, gauna tikrai labai daug prašymų. Ir ne tik tai tie prašymai padidėjo, bet ir sumos, kurių yra prašoma, yra didesnės. Ir mes turime susidoroti su šituo padidėjusiu srautu ir be abejonės pagreitinti atsakymų suteikimą. Dabar tai užtrunka maždaug 12-17 mėnesių susidurime su skubiai svarstytinomis masinio atleidimo situacijomis, į kurias mes turime greitai reaguoti, nes moteris ir vyrai tikrai susiduria su dideliais sunkumais ir mes dėl to turime kažką daryti. Kitas klausimas, su kuriuo mes taip pat susidurime, yra tai, kad um, mums pateikiamų bylų nagrinėjimo laikotarpis yra per ilgas ir mes turime tikrai greičiau reaguoti Nes daž, per daug sakoma, kad Europa kažkur toli ir kuo Europa greičiau reaguos, tuo labiau piliečiai, geriau piliečiai supras, kokia ir apskritai yra Europos prasme. Taigi, kaip sakiau, ne tik tai svarbu pagreitinti mūsų darbą ir susidoroti su tais didesniais srautais, bet ir tinkamiau reaguoti į tuos srautus. Trečias dalykas. Šiandien finansavimas. E, iš biudžeto ne, yra skiriamas ne vien nespecialiai pristaikymą prie globalizacijos patarnių fondų. Jis yra gaunamas iš visokių parašių ir maždaug siekia apie 500 milijonų eurų. Ir tai nėra pakankamos lėšos siekiant atsakyti iš tas skubių sprendimų reikalaujančias situacijas ir reikėtų galbūt labiau specifinių lėšų tam numatyti. Ketvirtas dalykas, kurį aš čia norėjau pabrėžti, atsižvelgiant į šį kontekstą, tai yra, kad nereikia apsirikti dėl to, koks yra tikslas šito fondo. Fondas nėra skirtas įmonėms, jis yra sukurtas įmonių darbuotojams. Jis yra sukurtas tam, kad būtų užtikrinta profesinis perkvalifikavimas darbuotojų, kad jis nėra skirtas įgyveninti, tarkime, atleidimo planus įmonėse. Taigi mes turime svarsyti vairiausias situacijas įgyvendinamas vietoje, kad išplėtotumėm na, tas gerasias praktikas, tinkamiausias praktikas ir rastumėm galbūt kartais netgi inovacinių sprendimų, kaip būtent tos um, per. Taigi, visas procesas turi būti supaprastintas, kaip sakiau, e, turi būti reaguojama greičiau, taip pat ir valstybės narės turi greičiau reaguoti e, iš karto, kai tik tai yra paskelbiama ta kolektyvinis darbuotojų atleidimas. Na, tai šio pagrindu remdamasi aš ir surašiau šitą nuomonės projektą, kurį teikiu šiandien diskusijai komitete, ponė pirmininkė, ir aš siūlau visų pirma, kad ypač pabrėžtumėm būtinybę išplėtoti profesinę integraciją kaip būtiną elementą socialinės integracijos požiūrių. Mes kalbame ne apie valstybę narę, kuri turi kažkaip tai e, veikti, rūpinti savo darbuotojais. Mes kalbame apie atsakomybės didinimą, paties ir darbuotojo, aišku, ir apie profesinį tobulėjimą, kuris užtikrintų profesinę e, integraciją pakartotinę. Taigi taip pat siūlome numatyti fondo lėšų, skir, fondo lėšų skirimą skiroje biudžeto eilutėje kad būtų aiškiai matytos lėšos skiriamos iš socialinio fondo per e, prisitaikymą prie globalizacijos padarinių fondą. Trečias siūlymas. Mes siūlome ir beje iš visų mūsų nagrinėjimų atvejų darbo grupėje šito fondo mes norėtumėm, kad tikrai socialiniai partneriai būtų realiai asocijuoti. Ne kažkaip tai teoriškai ar rašytiniu būdu, bet kad būtų sukurtos aiškiai identifikuotas apibrieštos procedūros, pagal kurias socialiniai partneriai, partneriai būtų asocijuoti, integruoti per visą procesą. Ir aš manau, kad neužtenka tik tai paskelbti tos integracijos tikrai reikia, kad ji būtų reali, kad būtų taikoma kita politika, labiau struktūruota ir galbūt čia daugiau valios politinės būtų tame. Ketvirtas dalykas, ką mes siūlome šiame pranešime, yra išplėtoti komunikaciją apie šitą fondą nacionaliniu ir regioniniu lygiu 27 valstybėse narėse, kad būtų geriau suprantamas visas procesas ir kad, tarkim, kaip šiandien dabar yra, nebūtų valstybių narių, tarkim, yra beveik dešimt kokių valstybių narių, kurios visiškai nėra kreipusius į prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą. Mes patys neieškome e, nagrinėtino atveju. Tiesiog yra Bet reikia suprasti, kad yra tose valstybėse narise, kurios niekada nėra kreipusios į mūsų fondą, žmonių, kurių teisės nėra apginamos. Reikia tai pakeisti. Penktasis siūlymas. Mes norėtumėm, kad daug pozityviau būtų suformuluota galimybė įvairioms kelioms valstybėms narėms teikti e, bendrą jungtinį prašymą, tarkime, E, kuomet reikalas liečia, tarkime, tarp valstybinę zoną, pasienio zonas, arba kuomet reikalas yra susijęs su dideliomis daugia nacionalinėmis įmonėmis. Kaip pavyzdžiui, vienu tokiu atveju, neminėsiu čia vardų pavardžių, tai padėtų mums išvengti prašymų, kurie neatitinka galbūt visų sažiningumo kriterijų, uh, gero valdymo kriterijų. Taip pat negalima atmesti at, e, galimybės, kad kelios valstybės narės teiktų bendrą jungtinį prašymą, bet šita, šita tai turi būti aiškiai suformuluota. Šeštasis siūlymas teikiamas pranešime yra toks kartu su prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondų ir, ir jo turimams lėšomis mes kompensuojame atleistiems darbuotojams patirtą žalą, kad profesinės integracijos politikos taptų veiksmingesnės. Ir, na, su tokiais gyventojais įmanoma dirbti tik tai individualių pagrindų, atsižvel... tai yra atsižvelgiant į individualius atvejus. Tik toks metodas yra pozityvus. Septintas dalykas, kurį mes siūlome, yra tai, kad e, šitas fondas turi plėtoti naujas kompetencijas kad būtų sukurtos naujos darbo vietos ir kaip buvo sakyta, kalbant apie gairias užimtumo politikoje, yra labai svarbu sukurti naujas kompetencijas naujoms darbo vietoms, kad būtų skatimas mokas, mokymasis visą gyvenimą ir kad kiekvienas atleistas iš darbo darbuotojas galėtų plėtoti savo naują asmeninę profesinę karjerą ir gytų pasitikėjimą. Aštuntasis siūlymas yra susijęs su socialinė įmonių atsakomybė. Ir tai man yra labai svarbu, nes profesinė patirtis turi būti išnaudota perkvalifikuojant darbuotoją. Ir ji turėtų padėti ne tik tai, kuo greičiau pakeisti tą kvalifikaciją, bet ir įmonės taip pat turėtų e, tokiu būdu išvengti tų vis masinio atleidimo planų. Devintasis siūlymas. Čia kalbama apie didesnį lankstumą renkantis įsikišimo kriterijus. Mes tikrai norėtume, kad Europos politika šioje srityje būtų pritaikyta prie įvairių E, krizės pokyčių. Na, galiausiai šiame pranešime tikrai siekiama siekti kuo didesnio veiksmingumo, tvaresnio veiksmingumo darbuotojų naudai ir taip pat siekiama išplėtoti sanglaudą tarp regionų ir valstybių narių visoje Europoje. Ne, galiausiai šito fondo pagalba jokių būdų net leidžia įmonį nuo jų socialinės atsakomybės. Tačiau yra didelis skirtumas socialinės teisės aktuose tarp įvairiausių valstybių narių. Vienose valstybėse narėse šita socialinė teisė yra griežtesnė, kitose silpnesnė ir neturi būti tokių iškraipimų, konkurencijos iškraipimų tarp vienų ir kitų darbuotojų. Ir šitas fondas turi paskatinti nacionalinės teisės sistemas remti darbuotojus ir tai yra pagrindinė mintis šio pranešimo, kuris šiandien teikiamas jūsų diskusijoms. Ačiū, ponė pranešėja. Pradėsime diskusijas. Poje Kornelison jau buvo užsirašiusi, kai kolega paprašė žodį. O paskui, tai žodžiu, ponui Hendel paskui suteiksime žodį iš karto po kolegės. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš keletą savaičių vyko klausimai ir mes išgirdome visai nemažai dalykų mūsų aptariamų klausimų. Mes žinome, kad šis fondas e, egzistuoja ir turi ir panašiai. Me, vyko diskusijos dėl gairių taip pat. Ir dabar svarbu išsiaiškinti, kas ką veiks, jeigu valstybės rimtai pažiūrės į ES 2020 strategiją ir užimtumo strategija turės, valstybės turės investuoti, transformuoti ekonomiką taip, kad būtų galima išvengti masinių atleidimų iš darbų ypač senosios, taip vadinamos, ekonomikos sektoriuose. Svarbu yra tai, kad egzistuoja tam, tikros, tam tikri ES fondai, kuriais galima pasinaudoti nelaimių atvejais. Nežinau, ar tokia atskira biudžeto eilutė, kaip siūlo ponia Mora, yra vienintelis ir geriausias kelias. Gal ponas Portas iš biudžeto komiteto galėtų pasakyti, gal yra kokių nors skirtingų galimybių, kitokių galimybių. Gal būtų galima šią politiką derinti su kitomis politikomis, kad jos būtų įgyvendinamos nuosekliai. Su tomis politikomis, apie kurias jau girdėjome kalbant pernai. Užimtumas yra labai priklausomas nuo kitų politikos sričių, tokių kaip pramonės politika ar konkurencijos politika, kovos su klimato kaita politika, regioninė politika, tarptautinė prekyba ir panašiai. Tad aš manau, kad savo vertinimuose mes turėtume atsižvelgti į tai ir užtikrinti, kad bus daugiau politinio nuoseklumo, daugiau politinės atskirų politikų sanglaudos, taikant šio fondo nuostatas. Tad manau, kad visą tai turėtume aptarti tam, kad galėtume pagerinti Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo finansavimą ir jo veikimą kad būtų galima pasiekti visų mūsų sikeltų tikslų. Ačiū. Ponas Hendel, po to ponia Blinkevičiūtė. Prašau, ponia Hendel. Ponia pirminkė, mėly kolegos, dabar dėl paties pranešimo keletą žodžių. Aš manau, kad iš tikrųjų pranešimas yra pakankamai puikiai padarytas, tačiau aš tik tai kelias pastabas pateiksiu, nes manau, kad galima pranešimą dar pagerinti. Viena vertus, e, globalizacijos fondas tai buvo puikiai priemonė praeitįje, e, kad e, padėtų, sakykime, darbuotojams, jeigu jų įmonė yra uždaroma arba perkeliama į kitą šalį, būtent į, rasti kitą darbą, persikvalifikuoti ir taip toliau. O dabar kalbant apie mm, veikimą šito globalizacijos fondo, aš norėčiau būtent pabrėžti trečią punktą, kuriame valstybės narės uh, E, prašomos įtraukti socialinius partnerius. Galbūt reikėtų sustiprinti šitą punktą, taip kad privalomas būtų šitas įtraukimas socialinių partnerių. Būtent, kad po to būtų konsultuojamas iš, su šitais socialiniais partneriais. Nes kito atveju tai iš esmės beprasmės tampa šitas situacijos aptarimas su socialiniais partneriais. Tai būtent būna privalomas dalykas. Kitas e, dalykas yra šiek tiek kitoks. Jūs prisimenate tikriausiai pastarojo rudens įvykius, kai globalizacijos fondas buvo panaudotas, gelbstint įmonės dėl Airijoje darbuotojus. Tai būtent ten e, buvo e, keliasdešimt milijonų investuota į e, šitos įmonės darbuotojų tolesnį įdarbinimą, tai būtų 15 milijonų, nes šitą įmonę turėjo būti perkelta į kitą valstybę, į Lenkiją. Ir vis dėlto buvo padaryta tai, kad iš tiesų e, šitą įmonę buvo perkelta į Lenkiją ir netgi gavo subsidijas 48 milijonų tam, kad būtų padėta Lenkijos ekonomikai. Man atrodo, kad tai yra taip sukčiaujama subsidijomis nes šita įmonė nebuvo skurstanti. Jis turėjo tam tikrą 3 milijonų pelną. Atsiprašau, milijardų pelną. Ir čia reikėtų pasvarstyti apie tai, kad e, šitas fondas, tai reguliacijos fondas būtų struktūrinis fondas, kad jisai padėtų tik tai tada, kai to iš tikrųjų reikia. Ir e, kad nebūtų remiamos tos įmonės, kurios siekdamos didesnio pelno perkelia savo įmonės. Kad, nes e, kitų atveju mes padedame toms įmonėms daryti praktiškai nusikaltimą, nes tie darbuotojai lieka be darbo, kurie tom toje šalyje lieka, kurio, iš kurios išsikelia įmonė. Ir galbūt reikėtų nustatyti griežtesnės sąlygas šitos pagalbos teikimo, e, šitą paraiškas griežtesnės ir sudėtingesnės. Madame Blinkevičiūtė, puis Madame Figueredo. Madame Blinkevičiūtė. Ačiū, ponė pirmininkė. E, pirmiausia, iš tiesų aš noriu padėkoti nuomonės pranešėjai už tikrai gerai parengtus e, siūlymus ir norėčiau išsakyti keletą minčių. Pirmiausia, tai, kad e, mano šalis Lietuva jau kelis kartus teikė paraškas finansiniai paramai gauti iš globalizacijos fondo, nes iš tikrųjų sunkmetis labai smarkiai palėtė statybų sektorių, baldų gamybos sektorių, drabužių gamybos sektorių ir visais šiais atveriais Lietuvai buvo e, skirta e, parama iš globalizacijos fondo ir tai iš tikrųjų pasiteisina ir tai iš tiesų yra labai reikalinga. Aš atsimenu vienų diskusijų metu e, vienos šalies europarlamentarė e, klausė manęs, galbūt, galbūt būtų galima pasikonsultuoti, kad jų šalies specialistai pasikonsultuotų su mūsų šalies specialistais, kadagi galima ir kaip galima kreiptis į globalizacijos fondą. Tai sako, neatsitik, e, atsižvelgdama į jūsų siūlymus, kur jūs sakot e, ketvirtam punkte, kad jog reikėtų palaikyti ryšį su šalim narėm, apsikeisti tą gerąją praktiką, nes iš tikrųjų dalis valstybių, kaip jūs minėjot, na, net nesinaudoja tokią galimybę. Ar dėl to, kad nereikia, ar dėl to, kad nežino. Na ir e, iš praktikos, iš tų e, daug kartų bendravau Lietuvoje su tų įmonių darbuotojais, e, Vis tik tai yra viena labai didelė problema. Kaip ir jūs pati pažymėjote, pus, metai, pusantrų metų, tai yra per daug didelis laiko tarpas tam, kad ateitų parama iš globalizacijos fondo. Žmonės laukti atleisti masiškai iš darbo e, metus ar pusantrų tiesiog tikrai negali. Todėl labai pritariu jūsų siūlymui dėl antro punkto, jog būtina ir supaprastinti procedūras, ir sutrumpinti bylų nagrinėjimo terminus, nes, nes priešingų atveju iš tikrųjų na, negeras požiūris atsiranda į ES struktūras kaip labai didžiulės biurokratinės struktūras, kuriuom reikalinga daug popierių, tačiau ar iš tikrųjų jos nori padėti žmogui. Taigi e, pritariu šiai E, nuomonę ir dar kartą sakau, kad globalizacijos fondas iš tiesų reikalingas, bet aišku, jis turi būti naudojamas pagal nustatytas taisyklės. Dėkui. Merci, Madame Figueredo. Ačiū, ponė Figueredo, po to ponė Šrederė. Taigi, ponė Figueredo dabar. Iš tiesų, šis klausimas darbo grupėje buvo atidžiai išanalizuotas ir mes e, šito globalizacijos fondą jau nagrinėjome. Ir mes e, nustatėme įvairių problemų, kurios jau minėjo kai kurie kolegos. Tai yra dėl, pavyzdžiui, įmonės klausimas ir kiti klausimai. Taigi, e, klausimas būtų toks. Kaip kaip galima pagerinti šito fondo finansavimo taikymą. Kitas dalykas dar yra bendrasis finansavimas. Yra valstybių, kurios susiduria su didžiulėmis e, finansinėmis problemomis ir negali kreiptis į globalizacijos fondą, nes negali tiesiog finansuoti tų 35 procentų, kurios turi padengti valstybė narė, kuri prašo būtent globalizacijos fondo paramos. Todėl, kaip e, pastebėjome, labiau išsivyščiusios valstybės prašo tada globalizacijos fondo paramos. O valstybės, kurias susiduria su finansinėmis problemomis, jos net negali paprašyti tokios paramos. Tos problemos negalime ignoruoti. Taigi, e, čia kuriant arba rengiant naujas sąlygas, reikia atsižvelgti į šį klausimą. Ir tam reikia atitinkamo pasiūlymo, kuris pagerintų šito skurdesnių valstybių dalę. Mes e, pateikėme pasiūlymą, kad 20 procentų valstybės narės turėtų perimti bendrojo finansavimo. Na, komisija iš esmės e, palaipsniui nuo 50 procentų sumažino šitą ribą iki 35 procentų, tačiau aš manau, kad reikia dar sumažinti šitą bendrojo finansavimo dalį. Tai būtent toks yra pagrindinis klausimas. Žinoma, yra kitų svarbesnių klausimų, e, kuriuos jau pateikė kolegos. Tai būtent e, reikia e, geresnė, geresnės komunikacijos, kad informacija būtų keičiamasi tarp valstybių narių. reikia atsižvelgti į tai, kad reikėtų sutrukdyti tarptautiniams įmonėms perkelti iš vienos šalies į kitą savo įmonės, kai to tikrai nereikia, o norima tik tai padidinti pelną. Ta, čia aš prisimenu ir dėl šitą atvejį. Taigi, tokiais, tokiais atvejais mes galime pagerinti globalizacijos fondo veikimą ir todėl galiu pritarti tik tai daugeliu kolegų. Manim šitą. Mhm. Äh, jetzt kommt wieder die Technikerin. Äh, Taigi, ačiū už teiktą žodį. Čia iš tiesų yra m, mm, toks techninis klausimas daugiau. E, žmonė, tai yra žmonėms, kurie daugiau išmano finansus. Kitas dalykas, e, kaip mes galima įtraukti šitas lėšas, šitą globalizacijos fondo lėšas į mūsų biudžeto eilutes. Čia reikėtų paklausti komisijos, ar ji mano, kad tai įmanoma tokia sukurti e, biudžeto eilutę. Uh, Aš manau, kad dėl techninių priežasčių tai yra sunku, nes trūksta tam tikro teisinio pagrindo. Klausimas yra, ar mes galime sukurti tokį teisinį pagrindą. Ir dėl politinių priežasčių aš galiu pasakyti, kad e, nėra tokių galimybių. E, tie, kas e, yra dalyvavę darybose dėl finansų su taryba, tai e, žino, kad iš tikrųjų rezervų nėra ir papildomo finansavimo ar papildomo priemonių mes negalime sukurti. Todėl tai aš turėčiau pragmatišką pasiūlymą. Aš manau, kad mes turėtume išnaudoti turimus priemonės, pavyzdžiui, arba Europos socialinį fondą, arba kitus fondus. Pavyzdžiui, Europos socialinio fondo e, kontekste galima rasti tikriausiai e, tokių lėšų ir teikti tokią pagalbą, kuri tai globalizacijos fondo lėšos. E, ir čia mes turime atsižvelgti ir, žinoma, ir, ir finansinę perspektyvą, E, nes dėl Lisabonos sutarties mes e, galime kartu e, renkti biudžetą. Tai reiškia, mums teikiamas papildomas galimybės. Mano patirtis rodo su struktūriniais fondais, kad mes vis dėlto galime labiau panaudoti struktūrinius fondus nei kitus fondus, spręsdami šios užimtumo klausimus. Todėl mes būtume lankstesni ir mes galėtume, sakykime, ir lankstumo tam tikrą principą taikyti, sakykime, teikdami lėšas suteikti daugiau iniciatyvos valstybėms narėjams. Jos galėtų geriau pristaikyti e, tų lėšų teikimą prie savo ekonominės situacijos. Ir tiesiog tai būtų greičiau ir teikiama pagalba. Tai yra pragmatinis pasiūlymas. E, iš tikrųjų, užtrunkama pakankamai ilgai, kol atliekamas visas europinės procedūros, e, kol suteikiama parama Todėl reikia pažiūrėti, ką mes galime nuveikti, pavyzdžiui, Europos socialinio fondo e, reguliavimo srityje. Galbūt tai bus padintas lankstumas ir manau, kad turėtume pagalvoti, e, kaip išplėtoti šią idėją, kad e, šita mintis ir veiktų, kad mes jį galėtume įgyveninti su Europos socialiniu fondu. Bien, je comprends, euh, Madame la rapporteure, que vous aurez beaucoup d'amendements Ne, ponė pranešėja, aš tikrai suprantu, kad ponė Šredar pateis jums daug pakeitimų, tai tikras geras pagrindas daryboms. Dar keletą pastabų pasakysiu prieš suteikdama žodį pranešėjai iš esmės, nes jis čia su jumis dalyvauja šitam posėdį, jis pasakys nuo biudžeto komiteto. Taigi, trys dalykai, kuriuos aš turiu pasakyti, galbūt pabrėžti ir jūsų pranešime yra paminėti, galbūt jas reikia tik tai sustiprinti. Tai yra ne tik tai asocijuoti socialinius partnerius, įtraukti juos. E, tai turi būti, aišku, padaryti tikrai intensyviai. Įmonės dėl atveju matėme, kad tai yra labai svarbu, tai kritinis atvejs ir nenorime, kad tai pasikartotų, nes socialinio dialogo dažnai nevyksta. Uh, ir šito socialinio dialogo nebuvimas tikrai kenkia. Visos procedūros veiksmingumui ir efektyvumui. Kitas dalykas, tikriausiai jūs nenustepsite, ponė pranešėjame, aš kalbėsiu apie suderinamumą komisijos įgyvenimų politikų. Mm Komisija turi veikti kaip kolegialus organas, o ne kaip kažkoks kratinys įvairių direktoratų ir komisarų, kurie nesuvokia, ką veikia vienas komisaras ar kitas komisaras. Ir ir tokiu būdu nedarniai ne, ne, ne naudojami patys visi fondai ir lėšos. Toliau trečias dalykas - prie, ėjimas valstybių narių prie šitų lėšų, fondo lėšų. Čia nėra kažkokio radikalaus požiūrio, nes tarkime, kaip Lietuvos atveju, daug, nemažai atvejų buvo, kuomet buvo kreiptas į fondą. Tačiau mes suprantame, kad valstybėms narėjams priklausomai nuo jų galimybių kreiptis į sąnaudos fondą, e, šitos galimybės yra skirtingos vis tik tai. Ir priklausomai nuo fondo tikslų, tarkime, fondas yra skirtas labiau darbuotojams, o ne ir, ir pagal tos tikslus nelabai atsižvelgiama į pačią situaciją šalyje ir čia kyla su, sunkumų. Ir dėl to reikėtų gal truputėlį keisti šitos dalykus, truputėlį atidžiau panagrinėti fondo funkcionavimo e, tam tikrus kriterijus. Aš matau, kad yra daroma. Aš suprantu, kad pažangą galima padaryti tik tai dirbant. Ir pranešimas yra rašomas kartu su kolega Portas ir jiems suteiksiu žodį, kaip sakiau, tučto jau. Tačiau reikia patikrinti, ar mes čia dabar optimaliai naudojame fondą pagal tai, kaip jis yra suplanuotas. Ponas Portas, ar jau dabar norite pasakyti, ar po pono. Ne, kaip jūs norite? Gerai, tai dabar pasakykite jūs tuomet. Ačiū, ponė pirmininkė, aš labai trumpai kalbėsiu. Šitie pasiūlymai, kurie buvo pateikti, pavyzdžiui, ponė Šartie, jie atitinka mūsų vystomai diskusijai, kuri buvo e, vystoma, kaip žinote, abiejose komitetuose. Ir aš manau, kad iš esmės atsižvelgta, arba bent jau bus atsižvelgta e, galutinėme e, pranešime į visas nuomonės. Todėl aš norėčiau padėkoti poniai Šartie už šitą puikų pagrindą diskusijoms. Dabar aš norėčiau tik tai tris klausimus užduoti ir kelias pastabas pareikšti. Taigi, ar geriausias sprendimas būtų e, įtraukti e, šitą fondo e, lėšas, sakykime, arba papildomas lėšas į biudžeto eilutę. Taip, aš manau, kad tai yra geriausia galimybė nustatyti tam tikrą atskirą biudžeto eilutę. Tačiau aš manau, kad nėra taryboje, pavyzdžiui, tam tikros politinės valios, kad būtų sukurti tokie rezervai, tokios lėšos. Aš manau, kad darbinis pasiūlymas turėtų būti toks pateiktas, kad turėtų būti procedūros globalizacijos fondo pagerintos, patikslintos. Ir parlamentas čia turėtų išreikšti savo aiškę poziciją. kad šitas globalizacijos fondas galėtų tapti įprastų fondų. Tai su savo lėšomis, pavyzdžiui, nuo 2013 metų. Iš tikrųjų, tokia, toks politinis noras yra. Ir bet kokiu atveju parlamentas turėtų siekti šio tikslo savo uh, politinėmis priemonėmis, bent jau siūsti tokį signalą. Nes mes susidurime su didžiausia e, socialinė Europos problema, tai būtent masiniai darbuotojų atleidimai. Taip pat aš e, pritariu ir kitiems čia patiktiems pasiūlymams. Pavyzdžiui, dėl bendrojo finansavimo, kad tai yra didelė problema, kad kurios valstybės narės e, negali užtikrinti savo bendrojo finansavimo dalies, kad tik tai turtingesnės valstybės yra finansuojamos. Ir taip pat pritariu tam, kad socialiniai partneriai būtinai dalyvautų, privalomai dalyvautų e, dialoguose. Būtent tais atvejais, kai maziškai atleidžiami darbuotojai. Ir dar vienas klausimas. E, čia šis klausimas susijęs su pono Hendelio pastaba. Kaip galima išspręsti tokias problemas? Taigi, aš norėčiau pasakyti, kad mes abiejose komitetuose tarsi į aklygatvį įėjome. Yra masiniai atleidimai, pavyzdžiui, tačiau mes negalim paprieštarauti jiems, pavyzdžiui, šitoje įmonėje dėl vien todėl, kad, sakykime, įmonė yra perkelta vidaus rinkoje iš vienos šalies į kitą. O dabar mano klausimas politiš, politiniu požiūriu. E, galbūt šitas fondas galėtų neteikti paramos, jeigu, pavyzdžiui, įmonė perkeliama vidaus rinkoje. Žinoma, mes negalime čia taip aiškiai pasakyti, gal mums reiktų kito pranešimo, kuriame būtų išvardytos sąlygos, kainą. Jeigu, pavyzdžiui, tarptautinė įmonė norėtų savo įmonę perkelti iš vienos šalies, e, iš vienos valstybės narės į kitą valstybės narę. Tada mes turėtume nustatyti kainą, sakykime, arba sąlygas. Jeigu šitą, jeigu šitą įmonę e, nori perkelti, jeigu šitą e, tarptautinę įmonę nori perkelti vieną savo gamyklą, tada jinai turėtų kažkiek E, sumokėti. Nes būtent atleidžiami darbuotojai, o tiems darbuotojams reikia padėti. Taigi, ar mes galėtume to imtis? Dabar suteiksiu žodį ponui Jorgensenui fondo direktoriui ir paskui pranešėjai dar kartelį. Prašom. Thank you. Thank you, chairman. Ačiū, pirmininkė. Ačiū už pranešimą, kurį įdėmiai išnagrinėjome. Jame yra daug tikrai naudingų nuostatų, daug išaiškinančių nuostatų. Komisijai tikrai nėra jokių problemų dėl to pranešimo. Norėčiau pradėti nuo dėl atveju, kuris keletą kartų čia buvo minėtas. Aš manau, kad labai svarbu yra pažymėti, kaip tai padarė pranešėja, kad įmonės negauna tuo atveju jokio finansavimo iš minėto fondo, pristaikymo prie globalizacijos planų fondo. Darbuotojai paramos sulaukė iš šio fondo, tačiau ne pati įmonė. Kitas dalykas. Mes peržvelgėme dėl atvejai, pasižiūrėjome, kokio tipo gaminius gamina šį įmonę, e, ką jį gamina Airijoje ir Lenkijoje ir galime patvirtinti, kad e, ne pati gamyb, neįvyko gamybos perkirimo, tiesiog gaminamas skirtingas produktas buvo vienoje ir kitoje šalyje. Kai dėl biudžeto specialios eilutės, nes apie tai buvo diskusija. kad globalizacijos fondas turėtų savo eilutę kitoje finansinėje perspektyvoje yra e, vienas iš pamastymų, kuris dėja yra neįgyvendintinas. Kodėl? Nes tokios eilutės nėra ir dabartinėje finansinėje perspektyvoje. Ir mes neturėsime laiko pritaikyti teisės aktus taip, kad galėtų ta eilutė atsirasti. Pranešėjas, pranešėja kalba savo pranešime apie tai. Ir kitoje finansinėje perspektyvoje galbūt galima būtų pasiūlyti, kad globalizacijos padarinių fondas veiktų kaip bet koks kitas fondas ir kad jis turėtų savo eilutę. Šiuo požiūriu Geteborgė komisija padarė pareiškimą, kad toks siūlymas galėtų būti teikiamas kitai finansiniai perspektyvai, bet ne dabartiniai. Tai aišku, turėtų būti ir didelių politinių diskusijų objektas. Turėtų apsitarti biudžeto kompetentingos institucijos ir tada turėtų būti priimtas sprendimas. Ponas Portas pabrėžia labai svarbų dalyką. Mes ir toliau turime paprastinti procedūras ir padaryti taip, kad jos būtų efektyvesnės. Komisija dabar vidaus procedūrų požiūrių stengiasi tai daryti. Mes dažnai dvi procedūras paverčiame vieną. Ir mes sumažinome laiką. Sumažinome reikšmingai laiką e, nagrinėti prašymams siekiama, kad valstybė prašanti pagalbos pinigus gautų kuo greičiau. 55 dienos praėjo iki pinigų išmokėjimų nuo tada, kai biudžeto institucija priemė sprendimą. Mes nusprendėme, kad šis laikotarpis turi sumažėti iki dviejų savaičių, iki 14 dienų. Tai štai, kaip sutrumpėjo procedūra. Mes taip pat stengiamės sutrumpinti gautų prašymų nagrinėjimą, stengiamės nagrinėti kuo paprasčiau prašymus, e, mes stengiamės dirbti e, su daugiau kalbų, kad nereikėtų laukti vertimų atskirų dokumentų. Na, ne viskas yra lengva, E, mes negalime tų techninių dabartinių pakopų sumažinti, kadangi nesame toks fondas kaip bet kuris kitas struktūrinis fondas. Aš taip pat norėčiau pasakyti, jog visi globalizacijos fondo sprendimai yra priimami kolegialiai. Juos priima komisija kaip kolektyvinė institucija. Taigi visi Europos komisijos nariai turi galimybę peržiūrėti kiekvieną atskirą atvejį ir įsitikinti, kad kiekvienas individualus atvejis atitinka ES politikas ir sprendimus. Taigi politinis nuseklumas yra užtikrinamas ir tarnybos konsultuojasi prieš komisijai priimant sprendimą, konsultuojasi ir komisarų kabinetai ir visi komisarai dėl kiekvieno atvejo tarėsi, konsultuojasi ir sprendimus priima bendrai. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti ir būtų susijęs su pranešėjo pamastymu mes stengiamės e, atsižvelgti daugiau į keleto valstybių teikiamus prašymus arba taip vadinamuosius cross-border prašymus. Mes stengiamės e, atsižvelgti į tos prašymus ir, kaip sakiau, nustatyti nustatyta laikotarpis. Tas nustatytas laikotarpis pagalbai, pagalbos prašymų teikti yra prailgintas. Tai štai, mes peržiūrėdami taisyklės turime atsižvelgti į atskiras taisyklės, to nedaryti negalime. Akivaizdu, kad dabartinės taisyklės su taisyklėmis, kurias pakeitėme pernai baigėsi 2011 metais galioti. 2011 ar iki tol turime apsispręsti, ar išimtis bus taikomos toliau ar ne, kadangi krizę turime dabar, nežinia, ar tai bus pasibaigus 11 greičiausiai ne. Tačiau tai yra vėlgi politinis klausimas ir mes turime e, peržiūrėti tas taisyklės arba klausimas kyla, gal reiktų palaukti kol vyks minėto fondo statuso peržiūrimo klausimas. Galbūt tas fondas taps struktūriniu, vienu struktūriniu ES fondu. Aš tikiuosi, kad ateitie gal taip ir bus. Dėkoju už galimybę pasakyti. Euh, Aš tikiuosi, kad parlamento pasiūlymai bus naudingi šiuo atveju. Dabar pranešėjai žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pasisakė ir taip pat komisijos atstovams. Aš be abejonės biudžeto komitetui paliksiu tą teisę išanalizuoti pasiūlymus dėl biudžetinių aspektų. Ir čia reikia patikslinti, kad visa tai yra siūlyma e, atsižvelgiant jau į naują finansinę perspektyvą. Dėl dėl bylos. Mes visi darbo grupėje tikrai sekėme šią bylą ir sprendimai, kurie buvo priimti e, fonde, buvo tikrai priimti tik tai darbuotojų naudai. Tačiau aš vis tik norėčiau šiek tiek patikslinti kai ką, kas buvo pasakyta. Tai yra, kad, na, įgyvendinant atveriant e, naują gamyklą Lenkijoje, čia buvo kalbama apie produktus, kurie ypač buvo paklausus rinkoje, nes čia buvo kalbama apie nešiojamosius kompiuterius, tikrai smarkiai besiplečiančią rinką. O dėl įmonė e, Airija apleido na, stacionarių kompiuterių gamyklą. Tai yra rinka, kuri tuo metu smuko ir yra dabar smunkanti. Taigi, tam tikrų metų kilo klausimas, ar įmonės pasirinkimas, tarkim, orientacijose tose krypt, pasirinktoje kryptyje nebuvo siekiama truputėlį daugiau nei vien tik tai naujų priemonių gamyba. Na, tai taikytina, kaip ir sakė ponia Cornelisen, Na, dėl šių atvejų maža tokia parlamento delegacija nuvyko į, į Airiją, būtent į Dell, pasisteng, ir pasistengė pamat, pažiūrėti, kas ten buvo padaryta ir ar tai, ką fondas sumokėjo, tikrai uh, buvo panaudota darbuotojų labai ir mes dirbame ne tik kartu su įmonės vadovais, nacionaliniais politikos atstovais, bet kartu taip pat ir su darbuotojų atstovais. Na ir taip pat dar kitą pastabą turiu. Net jei pirmosios lėšos skirtos iš fondo buvo paskirtos, tačiau buvo atvejai, kuomet lėšos buvo pareikalauta sugražinti, nes jos buvo netinkamai panaudotos. Aš taip pat pasižymėjau prašymą dėl geros keitimosi gerąją praktiką tarp valstybių narių, kaip, kaip viena kolegių e, būtent nurodė, kad tai yra naudinga. Taip pat pasižymėjau ponios Figereido žodžius dėl bendro finansavimo nacionalinių lygių ir tuos procentinius privalomus lygius, kurie buvo pakeisti po parlamento darbo. Čia tikrai matome, čia yra dar daug darbo. Tikrai, kad padarytume visą fondo veikimą efektyvesnį. Ir taip pat suprantu, kad mes norime išplėtoti socialinį dialogą įmonių viduje per visą proceso trukmę, kaip ir dėl, kaip ir kitose įmonėse tikrai reikėjo reikliau, griežčiau elgtis, nagrinėjant visą bylą. Ir aš tam pati skiriau tikrai nemažai dėmesio. Aš tikrai pritariu nemažai pastabų, pastabų kurias išsakė kolegos ir per ateinančias dienas tikrai pasistengsiu pamėginti rasti sprendimą kaip tas vienas ar kitas pastabas integruoti į pranešimą ir sustiprinti vienas ar kitas gairias. Aš tikrai esu pasiryžusi e, dirbti ir esu tikrai jūsų dispozicijoje. Turime dar keletą savaičių, kad galėtumėm papildyti, paryškinti tam tikras vietas, kad šitas nuomonės projektas būtų kuo veiksmingesnis, nes mes to juk ir siekiame dirbti, sukurti veiksmingesnį Europą darbuotojų naudai. Pirmininkė, ačiū. Pakeitimai teikiami iki birželio 8 dienos vidurdienio. 23 dieną vyks diskusijos, 24 balsuosime ir biudžeto komitetas, su kuriuo mes esame susijęti, pasisak, išsakys savo nuomonę Liepos 14 dieną. Taigi baigėme nagrinti šį darbo atvarkės punktą ir dabar perėsime prie 14 punkto. Tačiau prieš tai dar norėčiau Jums nurodyti, kad mūsų visų vardu aš nusinčiau žinutę poniai Jaslovetskai, kuri, nukent... kuri patyrė širdies priepolį e, vizito Kinijoje metu. Ir aš nusinčiau mūsų palaikymo e, žodžius, palinkėjau kuo greičiau pasveikti mūsų visų vardu. E, tai yra mūsų kolega ir aš manau, kad yra labai svarbu taip pat ir jums pasakyti, ką aš mūsų vardu, visų vardų pasakiau. Taigi, 14 punktas. Čia kalbam apie parlamento poziciją dėl 2011 m. biudžeto projektą su tarybų pakeitimais. Trečiasis skirsnis - komisija. Aš Esu atsakinga už šį nuomonės projektą nuo mūsų komiteto. Norėčiau priminti tai kontekstą, kodėl mes nagrinėjame šį nuomonės projektą. Pagal ankstesnės procedūras, lyginant su ankstesnėmis procedūromis, kontekstas labai pasikeitė, nes įsigaliojo Lisabono sutartis. Ir dabar procedūra vyksta tik tai per vieną svarstymą ir yra dėgiama taikinimo komiteto procedūra, taigi tai mus verčia labai planuoti mūsų prioritetus, numatyti mūsų prioritetus ir koordinatoriai lab, iš anksto turi, mes nusistatėme penkis prioritetus, kurių norėjome 11 metų biudžetui. Norėčiau priminti šios penkis prioritetus. Kova su jaunimo nedarbu, ne, bedarbių bedarbių e, kvalifikacijos kelimas, progres programos vertinimas, bendradarbiavimas su socialinėmis tarptautinėmis organizacijomis ir darbas siekiant geriau integruoti lyčių lygybės aspektą ES biudžete. Komet žvelgėme į prioritetinės gairės 11 metų biudžeto, tokio kokį pateikė komisija, galime pastebėti tam, kai kuriuos punktus, mus liečia, kurie mus liečia tiesiogiai. Eikim, parama ekonomikos atsigavimui, investicija į jaunimo reikalus ir rytojus infrastruktūrų plėtojimas. Būtent atsižvelgiant į šiuos dalykus, lygiai taip pat Su koordinatoriamis mes šiems metams rėmėme, kad reik, tai, kad reikia pateikti du pilotinius naujus projektus, kurie atitinka pilotinės komisijos pateiktas iniciatyvas ir šie mano minėti pil, projektai siejasi su jo Your First Jobs iniciatyvą, kuri leidžia finansuoti iniciatyvas leidžiančias jaunimui susirasti pirmąjį darbą. Ir antrasis pilotinis projektas yra susijęs su parama sveik... E, pagyvenusių, tarkime, darbuotojų e, sveikatos, saugumo darbe ir kitais klausimais. Taip pat mes, aišku, svarstėme visų senųjų projektų įgyvendinimą, projektų, kurie jau keletą metų buvo plėtojami šiame komitete. Kalbant apie e, visą nuomonę, yra trys svarbus dalykai, kurie patys turbūt svarbiausi. Visų pirma, mes sveikiname, kad 500 milijonų eurų buvo paskirti Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondui įrašyta į biudžeto eilutę, nes labai sumažėjo Europos e, pro, profesinio mokymo centro finansavimas. Ir trečias dalykas. Apgailę staujame, kad euras biudžeto eilutė nepakito ir taip pat socialinio dialogo ir darbinių santykių eilutė nekinta. Dėl šių trijų dalykų mes manome, kad mūsų komiteto požiūrių tai, kas kenkia socialinio dialogo kokybei, turėtų būti pasmerkta. Mes tikrai žinome, kad tai yra vienas iš mūsų svarbiausių ginklų, kad galėtumėm apginti tai, kas ir sudaro mūsų socialinio dialogo esmę. Taigi tiek maždaug apie esmę šitos nuomonės ir mūsų pasiūlymo, nes tai yra dar tik tai, na, toks pirminis biudžeto svarstymas pagal Lisabonos strategiją. Ir jau iš anksto koordinatoriai susitarė dėl dviejų svarbių etapų, tai yra nustatyti prioritetus pagal komitetų e, požiūrį ir taip pat e, pasiūlyti naujus pilotinius projektus. Taigi šiuo pagrindu pirmasis apsikeitimas laiškais jūsų visų vardu jau buvo įgyvendintas. Mm, laiškas buvo išsiųstas poniai. Žiedževska kuri atsakinga biudžeto komiteto vardu. Ir šiame laiške atspindimi pagrindiniai aspektai sutarti tarp koordinatorių. Na, tiek informacijos, kurią noriu Jums pateikti ir tikrai džiaugčiausi, jeigu susilaukčiau visų komentarų, reakcijų ir kažkokių pasiūlymų šiam nuomonės projektui. Visas sarkas. No, sí, es, es eh, muy... Sarkas. E, Pirmgi, ačiū, noriu tik pasakyti, kad pagrindiniai dalykai, kurie buvo iškelti koordinatorių posėdėje, man regis, čia tikrai gerai atsispindi. Mes pradėjome darbą po Lisabonos starties įsigaliojimo ir tikrai m, mm, šitą schemą taikėme tikrai energingai ir pakankamai tinkamai. Ir aš manau, kad šitą nuomonę tikrai eina gerą linkme, tikrai galite tikėtis mūsų paramos. Aš manau, kad tikrai reikia pasidžiaugti tuo, kaip dirba koordinatai. Ar yra dar norinčių pasisakyti? Pone Lambert, ne, dar ne, visi viskam pritarė. Na, iš ties, šita procedūra tikrai labai ankstyva dar ir viskas vyksta kol kas lengvai arba soft, jeigu kalbėsime Šekspyro kalbą. Na, gal komisijos vardu dėl pilotinių projektų jokių problemų nekyla? Gal kažkokia pastaba iš komisijos? Taip, komisijos vardu norėtumėm padėkoti dėl šio nuomonės projekto ir komisija be abejonės remia tos du pilotinius projektus, kurie buvo pasiūlyti. Dėl euros ir socialinio dialogo mes taip pat pritarėm jūsų tam nerimui dėl to, kad nepasikeitė, taip sakant, stagnuoja ta biudžeto eilutė. Reikėtų tikrai išsaugoti pakankamai tos uh, veiksmų laisvės, kad galima būtų paskirti lėšų vėliau. Ne, pirmininkė sako, reikia padaryti taip, kad eilutė, biudžeto eilutė skatinanti socialinį dialogą, kad šiuo klausimu parlamentas prisidėtų uh, ir padėtų sustiprinti šią biudžeto eilutę. Pone Bastos, dėl biudžeto, ne, kaip, šedau, kaip šešėlinė pranešė, ne. Na, tai diskusija baigta. E, balsavimas. Ne, pastaiso pirmininkė. Visų pirma paskelbiu, kad pakeitimų pateikimo terminas dėl šios nuomonės yra birželio 29 diena, vidurdienis. Tuomet Liepos 14 nagrinėsime pakeitimų siūlymus ir tvirtinsime dokumentą rugsėjo 13 dieną po svarstymo taryboje. Kuomet taryba bus apsvaršysi biudžeto projektą e, ir tai vyks Liepos mėnesio 15-16 dieną. Taigi šį darbo atvarkės punktą jau apsvarstėme, dabar perėsime prie 15 punkto. Ir čia turiu suteikti žodį poniai Ilda Figereido, kad ji pristatytų pakeitimus susijusius su pranešimu dėl minim, iniciatyvos pranešimu dėl minimalių pajamų vaidmens, kovojant su skurdu ir skatinant visuomenės įtraukti Europoje. Šimtas 187 e, pakeitimai netgi pateikti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau taip pat padėkoti kolegoms, kurie patikė savo pakeitimus ir pasiūlymus. Tai būtent ir rodo, kad e, šie kolegos suprato problemos reikšmę. Būtent, kad ES yra dar pakankamai skurdo ir socialinės atskirties. ir e, kad neužtenka vien tik tai nustatyti gražius siekius. Reikia ir veikti. Ir e, būtent šiais metais, tai yra krizės metais, labai svarbu yra kovoti su skurdu. Buvo nemažai pakeitimų. E, įvairios valstybės, įvairios uh, įvairios e, frakcijos e, išaiškė susirūpinimą dėl įvairių klausimų ir mano, kad būtina reikė, reikėtų pateikti konkretesnį pasiūlymą dėl šitų minimalių e, pajamų įvairiose valstybėse narėse. Na, bet gerai, aš jau šį rytą pasisakiau, šio klausimo, tačiau aš norėčiau pateikti kelias iš anksnės pastabas dėl e, šio pranešimo. Žinoma, mes norėtume e, praktiškai prisidėti prie skurdo mažinimo. Kad būtų e, išspręstos didžiulės problemos susijusios skurdu. Tačiau mes neišspręsime visos problemos. Taip jau sakoma ir pranešime. Kaip žinome, yra įvairios priežastys, dėl kurių skurdas atsiranda. Pavyzdžiui, jeigu yra e, darbuotojai, e, neturi pakankamai pajamų, tai tarp jų dažniausiai sklinda šiuo metu skurdas. Kitas dalykas tai yra bedarbiai, kurie neturi pakankamai pajamų nes e, vis daugiau bedarbių negauna e, tam tikros kompensacijos arba socialinių išmokų. Bet to aš taip pat galvoju apie e, pagyvenusius žmonės, kurių pensijos yra pakankamai didelės ir taip pat galvoju apie vaikus, kurie neturi pakankamai pajamų, kad galėtų užtikrinti savo tinkamas gyvenimo sąlygas. Taigi, yra e, skurdas e, e, ir dėl tokių priežasčių, kaip pavyzdžiui, ne tik neturime galimybių gauti darbą, bet ir nėra galimybių pasinaudoti viešosiomis paslaugomis. Tai yra švietimu arba būsto nuoma, pavyzdžiui, daugie benamių skaičius. Mes negalime pateikti atsakymo į visus klausimus, išspręsti visus, visas problemas. Mes norime tiesiog nustatyti minimalias pajamas. Tai būtent, kad būtų garantuojamas tam tikros e, e, minimalios pajamos, pragyvenimo minimumas. Vadinasi, šitas, e, šito pranešimo taikymos rytis yra pakankamai nedidelė. Ir jisai turėtų būti integruojamas į daug platesnį šios problemos sprendimo kontekstą. Nes būtent yra e, labai daug e, tragiško skurdo pavyzdžių. Šiuo metu bedarbių skaičius yra didelis. O užimtumas tai nėra vienintelis e, skurdo problemos sprendimas. Ir yra daug žmonių, kurie dirba, sakykime, bet jie dirba nesaugiose darbo vietose, tai yra laikinus darbus, jie gauna nepakankamas pajamas. Todėl reikėtų bent jau siekti, kad visi turėtų tokias pajamas, e, kad galėtų gyventi oriai. Ir čia mūsų klausimas kyla dėl minimalių pajamų. Tai e, kaip jisai spręstinas ES lygių? Mes turėtume siekti bendro principo, e, kaip užtikrinti orų gyvenimą ir tinkamą gyvenimą ES piliečiams. Būtent atitinkamose valstybėse atitinkamomis ekonominėmis sąlygomis. Ir buvo patikta keletas pasiūlymų, pavyzdžiui, kad pagrindų direktyvą galėtume e, priimti, čia mes galėtume pateikti pasiūlymą komisijai, kur būtų nubrėžtos tam tikros gairės, bendrieji principai kad šit, pavyzdžiui, kad šitas e, minimalios pajamos siektų e, bent jau 60 procentų e, vidutinio, vidutinio pajamų, vidutinio atlyginimo atitinkamoje valstybėje narėje. Todėl įvairiose valstybės narėse tos minimalios pajamos būtų skirtingas. Tačiau turėtų būti bendras principas taikomas visoms valstybėms narėms. Žinoma, čia gilinamas ir į, į kitus klausimus, e, čia aš e, galėčiau ilgai diskutuoti su jumis dėl, dėl e, kovos su skurdo tikslų, ką šiuo atveju atlieka komisija savo 2020 m. strategijoje. Nedaug, tiesa, jinai nuveikia. iš esmės, tai čia tie tikslai nėra tokie dideli, ypač atžvelgus į mūsų Lisabono strategiją prieš dešimtį metų. Žinoma, yra ir mano pasiūlymas, ir kiti pasiūlymai. Ir mes bandysime siekti kompromiso, suderinti mūsų idėjas. Manau, kad e, iš tiesų daugeliu atveju mes galėsime rasti tos kompromisus. Iš 187 e, pasiūlymai yra tikrai tinkami ir nu, galiu daugumą jų pritarti. O tai rodo, kad e, mes iš esmės žvelgiame vieną kryptimį, mes siekiame vieno tikslo. Aš galiu pritarti daugumai pasiūlymų, žinoma, daug, dauguma pasiūlymų kartojasi. Daug, daugelis yra susiję su mm, tais pačiais tikslais, užduotimis. Aš manau, kad galima bent jau 12 kompromisų surasti. Pavyzdžiui, e, pirmoji dalyje Yra daugybė pasiūlymų ir, ir pakeitimų. Taip pat ir antrojo dalyje. Ten yra daug pasiūlymų pateikta irgi. Tačiau dauguma jų e, siekia vieno tikslo. Jie yra panašus. Žinoma, e, nesu visais rasime bendrą sprendimą. Žinoma, atsiras um, keli pasiūlymai, kurie kurie nukreipti priešingą kryptimį, siekia kitų dalykų, negu mes visi kartu. Tačiau, bet kokiu atveju, mes tikrai, manau, rasime bendrą, bendrą sprendimą. Dėl trečios dalies taip pat yra daugybė pakeitimų pateikta. Ir dėl ketvirtos dalies yra pateikta daug pakeitimų. Penktoji dalis, šeštoji, septintoji. taip pat yra susijusi su daugybė pakeitimų. Ir manau, kad e, koncentruojamas dalyse mes galime pasiekti daugelį kompromisų. Pavyzdžiui, G ir J konstatuojamas dalyse, toliau K, tada L ir tada N konstatuojama dalyje. O dėl paties pareiški, pranešimo turinio, aš norėčiau pasakyti, kad tai yra puikus pagrindas siekti kompromiso įvairioms frakcijoms ir įvairioms nuomonėms. Yra, žinoma, ir patikta ir naujų pasiūlymų, kaip galima pagerinti jūsų pranešimą. E, kai kurie e, yra panašus, papildo vienas kitą. Dar aš neturėjau E, galimybės visus juos išsamei išnagrinėti. Tačiau bet kokiu atveju aš tikiu, kad kompromisą mes pasieksime dėl šių naujų pasiūlymų. Mes e, e, jau viename posėdėje matėme, kad vis dėlto, e, kad, sakykime, galima pasiekti tokių, tokių kompromisų, sutarti. Žinoma, ne visi parlamentarai galėjo dalyvauti tame, tame posėdėje. Tačiau, e, bet jau atsiuntė savo asistentus. Tačiau iki kitos savaitės vidurio galėsime pateikti pirmąją kompromiso projektą. Ir e, Strasbūro plenarinėje sesijoje mes galėsime susitikti ir aptarti šitos pasiūlymus šitas projektus su šešėliniais pranešimais. Ir mes galėsime ne tik tai šio 12 kompromisų, kuriuos aš minėjau, aptarti, bet ir kitus. Remiantis e, naujais pasiūlymais, galėsime pasvarstyti, gal galima ir pasiekti naujų kompromisų, kad nesikartotų uh, E, pasiūlymai. Nes, kaip jau sakiau, kai kurie pasiūlymai praturtina e, mūsų pranešimą ir jiems galima pritarti. O kai kurie yra labai panašus, tarsi persidengia. Ir tokia atveju tikrai bus galima rasti kompromisą. Ir bet kokiu atveju, birželio mėnesį mes galėsime e, komitete balsuoti ir tada dauguma nuspręs ką mesgi darysime toliau. Tai bet kokiu atveju tai yra pagrindiniai klausimai, kur mes rasime tikrai sprendimą. Aš žinau, kad e, dar bent jau trys, keturios idėjas yra neaptartos, neišanalizuotos iki galo. E, tai būtent ar mes norime pasiūlyti priimti pagrindų direktyvą, vieni norėtų to, kiti ne. Tai čia aš norėčiau pateikti šio klausimo kompromisą ir tada pažiūrėsime, ar mums e, pavyks rasti kompromisą būtent aptariant visiems kartu. Kitas dalykas tai yra tikslai, kovos su skurdu ir e, kitos rytis. Taip, tai būtent e, politikos prioritetai, kurios patiekė frakcijos ir juos tai būtina žinoma irgi atsižvelgti. Kitas klausimas dar yra susijęs su kriterijais, kur, kurie turi būti išlaikyti visame pranešime. Aš, žinoma, negaliu atskirai čia pakomentuoti visų pasiūlymų, tai 187 pakeitimai. E, čia tikrai už, užtrukčiau labai ilgai. Tačiau, bet kokiu atveju, aš manau, kad galima bent jau sutraukti panašius pasiūlymus į kompromisus ir atsižvelgti, e, atsižvelgti iš tos pasiūlymus šio pranešimo dvasioje ir, ir patobulinti šį pranešimą. Nes e, e, dauguma pakeitimų yra susiję su tuo, kad, kad pranešimas bus patobulintas. Merci, Madame la Présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Figureido. Norėčiau atsiprašyti, kad vakar negalėjau dalyvauti posėdėje. Tačiau viskas įvyko dėl paprasčiausio nesusipratimo. Sveikinu Jūs už atliktą darbą. Norėčiau papriešti keletą dalykų. Pirmiausia, šiandien darbas ir pajamos gaunamos už darbą nebeapsaugo nuo skurdo rizikos. Tai yra tas dalykas, kurį reikia aiškiai pabrėžti. Šiuos krizės laikotarpiu sistemų, apsaugos sistemų automatiniai stabilizatoriai suvaidino labai svarbu vaidmenį mažinant skurdo riziką. Tačiau šiandien dar tebėra daug neligybės tarp atskirų valstybių narių. Dabar šiais kovos su skurdu ir socialinė atskirtimi metais matome, kad Lisabono strategija buvo nesėkmė, nes įveikti skurdą mums nepavyko. Dabar mums tenka istorinė atsakomybė. Turime dar kartą išsikelti tūkstantmečio tikslus, peržvelgti juos. Žinau, kad ponia Figureido ir toliau aktyviai dirbs. Pakeitimų yra daug, bus siekiama kompromiso. Aš norėčiau paminėti tris kryptis, kurios, man atrodo, yra lemiamos ateičiai, kuris būtų svarbios jūsų pranešime. Reikia skirti ypatingą vaidmenį jauniems žmonėms, kurie pirmiausia nukenčia nuo krizės ir kurie patiria diskriminaciją, e, gaunant tam tikras socialinės teisės. Pavyzdžiui, Prancūzijoje, norint gauti e, tam tikrą išmoką, e, ją įmanoma gauti tik tada, jeigu esi vyresnis negu 25 metai. Tai reiškia, kad reikėjo būti dirbus dviejų su pusę metų bent ir panašiai. Taigi, vienas procentas gal jaunų žmonių gali šią išmoką pasinaudoti. Kitas dalykas. Daugelie pakeitimų ypatingas dėmesys skiriamas kovai su būsto netekimu. Pranešime reikia pabrėžti, jog būtina pagerinti prieigas prie socialinių paslaugų labiausiai visuomenės užrybėje atsidūrusiems ir labiausiai pažeidžiamiems asmenims. E, minimalių pajamų nustatymas turėtų įvykti atsižvelgiant į skurdo ribos nustatymą, tam, kad būtų galima e, numatyti pakankamą pajamų kiekį kiekvienam kad tos pajamos leistų išeiti iš skurdo. Tai turėtų būti teisė kiekvienam be jokios diskriminacijos. Ir čia pirmiausia galvoju apie Romų bendruomenę, tai sakydama. Dėkoju. Ačiū, Frederikas Darden ir tada dar viena kolegė, ponas Darden, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Su pirma, norėčiau pasakyti SND grupės vardu, kad mes Džiaugiamės tuo, kaip įvairios frakcijos tikrai parodė dėmesį šiam pranešimui ir tai ypač matyti iš to pakeitimų kiekio, kurie buvo pateikti. Daug pakeitimų tikrai yra įdomių, tai tikrai apsunkas pranešėjos e, darbą, tačiau tikrai daug pakeitimų yra įdomių, kaip sakiau, jie vienas kitą papildo, aišku. Ir ypač aš galvoju apie pakeitimus kurias pateikė žaliųjų frakcija. Ir taip pat mūsų frakcija lygiai taip pat nenorėtų nutilėti apie šios pakeitimus. Ir GUE frakcija taip pat e, pateikė nemažai pakeitimų ir jais yra siekiama rasti pakeitimų, e, kompromisų tarp visų šitų pakeitimų. Manau, kad klausimas yra labai svarbus. Kalbama apie socialinę įtraukti, kovą su skurdu. Ir tai siekiama pabrėžti visame pranešime, visose pakeitimuose siekiama būtent pabrėžti tą kovos su skurdu aspektą. Na, kalbant apie pačius pakeitimus, čia tokius tokį nukrypimą galbūt pasakysiu, galbūt anegdotinį netgi. Kartais dėl lingvistinių dalykų, vertimo dalykų yra labai kartais atsiranda didelių skirtumų tarp terminų būdas, priemonė ir, ir kitų panašių dalykų, dėl ko gali kirti interpretavimo skirtumų. Na, kalbant, grįžtant prie esmės, mes manome, kad mūsų frakcija, mes, mums pasitaikė tiesiog proga prašyti direktyvos, prašyti komisijos, kad būtų sukurta pagrindų direktyva, kurie numatyta būtų minimalių pajamų sistema. Tai nereiškia, kad visur vienodi bus vienodos pajamos, bet būtų kažkokia tai referencinis dydis ir taip pat, kad būtų atsižvelgta į valstybių narių specifiką. Tarkime, šiaurinių valstybių e, tarpe buvo panaši sistema, kolektyvinių starčių sistema, kurios tikrai nereikėjo užgesinti, sunaikinti ir lygiai taip pat reikia integruoti šitą elementą į šį dokumentą. Šitas aspektas yra svarbus, reikia tikrai įtraukti į dokumentą prašymą sukurti direktyvą. Ir tai turi būti išplėsta visose valstybėse narėse. Tai būtų, turi būti viena iš priemonių, kovoti, leidžiančių kovoti su skurdu, ypač padėti patie, patiems pažeidžiamiausiams, kaip žaliųjų atstovė ką tik tai priminė. Mm, kad būtina kalbėti apie tai, kad reikia užtikrinti į prieigą, vienodą prieigą prie socialinių paslaugų ir panašiai. Apie tai reikia kalbėti, kalbėti ir nuolat pabrėžti tame pranešime. Ir baigsiu pas savo pasisakymą, pasakydamas, kad mes siekiame dirbti konstruktyviai kartu su jumis, ponia pranešėja, kad rastum tikrai tinkamą kompromisą, apjungianti visus šitos skirtingus aspektus. Ponia Elizabeth Lin, prašau. Uh, Ačiū, ponė Figreido, už atliktą puikų darbą. Aš nepatikiu jokių pakeitimų. Iš tikrųjų, man labai patiko šitas pirminis pranešimas, tai dėl to aš, tes, dėl to aš nepatikiu jokių pakeitimų. Man jokių problemų nekyla dėl tų daugybės pakeitimų. Žinoma, akivaizdu, kad jie pagerins pranešimą, nes man labai svarbu paprastai yra, yra tikslus ir aiškus pranešimas. Aš visiškai pritariu tam, kad būtų visoje Europoje uh, užtikrintas minimalios pajamos. Tačiau uh, savo frakcijoje mes nusprendėme, kad nereikia uh, pagrindų direktyvos, nes yra uh, netinkamas tam laikas, nes dabartinė ekonominė krizė, pažvelkite, kas vyksta Portugalijoje, Graikijoje E, Airijoje ir kitose valstybės narėse. Aš nemanau, kad mes turėtume kurti, renkti tokią direktyvą šiuo metu. Ir daugelis žmonių stebisi, ar tai iš tikrųjų yra tinkamas laikas. Nors daugelis ir pritarė tam, kad minimalius pajamos būtų užtikrinamos teisės aktu. Tiesiog pažiūrėkite į savo kompromisą, apie kurį, kurį kalbate. E, čia e, dabar kalbate apie 60 procentų. Iš pradžių aš kai perskaičiau, tai pagalvojau, būtų puiku užtikrinti 60 procentų vidutinių pajamų. Tada, jeigu jūs pagalvosite, kaip tai atrodys praktiškai, viskas pabranks. Tam, kad, būtų, kad pasiektumėte 60 procentų e, vidutinių pajamų, jūs turite kelti E, tas, tas minimalias pajamas, o tuo tarpu atlyginimai auga. Ir manau, kad iš tikrųjų taip mes e, turėtume nuspręsti, kokia yra skurdo riba ir apibriežti ją. Ir galbūt žmonės sutiktų su tuo, mums reikia e, nustatyti tam tikrus kriterijus, skurdo kriterijus, o ne tiesiog parašyti, kad 60 procentų vietinių pajamų turi būti užtikrinta kaip pragyvenimo minimumas. Ir čia kaip ir e, ponė Delį pasakė, tai aš e, apie tai ir kalbėjau su kitais, su kitais žmonėmis, reikia nustatyti e, tam, tam, tam tikrus tikslus, kaip sumažinti benamių skaičių. Reikia imtis kitų problemų, kurios susijusios su tomis pajamomis. E, jeigu jūs nuspręsite su, parengti tokią pagrindų direktyvą, tada atkris daug žmonių, kurie, e, kurie žinoma, remia šitą e, minimalių pajamų idėją, tačiau jie nenorėtų tokių reguliacinių priemonių. Aš manau, kad galbūt būtų tai galima įgyveninti, priimti tokią direktyvą, bet tačiau vėliau. Tačiau galbūt pasilikime prie pirminio jūsų pasiūlymo. Pane Kosta ir pane Likson. Ačiū. Aš esu labai dėkinga ponė Figereido už puikų darbą, kurį pateikė ir už jos pasirengimą leistis į kompromisus, kurie praturtintų tekstą. Ir e, ji taip pat atsižvelgia į tuos pakeitimus, kuriuos mes pateikėme. Būtent, kad e, tekstas būtų aiškesnis ir kad e, būtų išlaikyta jo strateginė reikšmė. Aš norėčiau tik tai du klausimus užduoti. Aš norėčiau tik tai atkreipti dėmesį į tai, kad mes su kolegomis bandome pagerinti šitą dokumentą, kad ne tik tai būtų kovojama prieš skurdą, bet kad būtų solidarumas ir teisingumas užtikrinti. Uh, tai, kad būtų tarsi e, e, tokios ciklinės priemonės. Kad būtų, sakykime, būtų patrauklumas darbuotojų didinamas, kad e, atskiri asmenys galėtų geriau būti įdarbinami, kurie, e, kad pagerėtų situacija tų žmonių, kurie yra priklausomi nuo socialinių išmokų, kad jie nebūtų per daug priklausomi. Ir man atrodo, kad tai yra tinkamas e, pagrindas, e, kaip mes galime kurti naujas, naujas strategijas kovoti su skurdu. Ir kaip galvoti e, naujas integracijos priemonės. Tai būtent taip turėtume papildyti tekstą, kad, kad tam tikras valstybės narėse būtų taikomas geresnės priemonės, e, geresnės socialinės politikos strategijos. E, pagrindų direktyva suteikia valstybėms narėms ir socialiniams partneriams galimybę taikyti e, šią direktyvą taip, kaip joms yra tinkamiausia. Tačiau, tačiau tokia e, e, direktyva turėtų ir simbolinį pobūdį. Čia ypač kalbant apie kovą su skurdu ir apie e, užimtumo didinimą. Tai mes ne, ne tik tai ES diskutuojam apie tai, bet ir jungtinės tautose vyksta tokios diskusijos. Mes turime būtent atsižvelgti į subsidiarumo principą, kad būtų reakcija mūsų į, į, į skurdą tinkama ir tinkamomis priemonėmis vykdoma. ir galbūt, galbūt ne visi supranta, kad mes visi kovojame už ES piliečių gerovę ir kad Lisabonos sutartis mums padeda imtis e, rimtesnių priemonių šioje kovoje. Ir kaip ponia Figuretė jau sakė, šitas tekstas yra ne tik tai politinis pasiūlymas, E, ir e, vienos frakcijos. Jis turi būti priimtinas visoms frakcijams. Tack för ordet, fru talman. Eh, jag kan väl också säga så här direkt ifrån början att jag supportar fullständigt och till höger. Ačiū. Aš norėčiau pasakyti, kad aš nuo pat pradžių šimtų procentų pritariu šią iniciatyvą, nes skurdo mažinimas yra tikrai tinkamas dalykas. Europoje e, skurdas yra skirtingas, e, skirtingose valstybėse jau kai kas buvo pasakyta apie tai ir apie sutarčių sistemą. Aš manau, kad e, reikia atkreipti dėmesį, žinoma, ir iš tos darbo sutartys, ir apie minimalias pajamas, minimalų atlyginimą. Tačiau jeigu kalbame apie minimalias pajamas, tai reikia apibriežti, kas yra jos. Minimalus atlyginimas, jisai yra dažniausiai nustatomas kolektyvinės sutartyse. Tai, tai yra kaip bazinis atlyginimas. Ir aš e, jau sakiau, tai šitas atlyginimas yra svarbi pajamų dalis. Aš nemanau, kad mes turėtume e, šį klausimą spręsti įvairiomis kitomis priemonėmis. Ir mes turėtume atkreipti dėmesį, kad būtų tam tikras skirtis išlaikyti tarp atlyginimo ir tarp pajamų. Ačiū, regis daugiau nėra norinčio pasakyti, tuomet suteiksiu žodį poniai Figreido, kad jį užbaigtų šitą <coughs> e, pranešimo svarstymo etapą. Ne, o komisijos atsiprašau atstovas norėjo kažką pasakyti, ne? Ar jūs norėtumėte pasakyti komisijos atstovai? Ne, ne, regis ne. Taip, taip, jūs norite, prašau. Hmm. <laughs> Po didelio apmąstymų komisija vis tik pagalvoja, kad būt, galbūt jai vertėtų pasakyti. Prašau, jums žodis. A, aš norėčiau tik kelis specifinius klausimus aptarti dėl bendro pavadžio klausimus. Taigi būtent aš stebėjau politinės diskusijas dėl šio klausimo, atidžiai stebėjau. Ir aš manau, kad yra tam tikri, žinoma, faktiniai dalykai, e, kuriuos mes e, turėtume vis dėlto aptarti su sekretariatu ir e, raštu galėtume pateikti išnamesnę informaciją mūsų apmąstymus. Tiesiog mes pateiktume tam tikrą faktinę informaciją raštu. Gerai, ponė Figereido, jums žodis. Ačiū. Dabar aš norėdama atsakyti komisijos pastabą, pasakyti štai ką. kaip, kaip pagrindą mes norėtume imti 2008 metų pasiūlymą. Aš nežinau, ten, kuris numeris buvo ten e, šito pasiūlymo. Čia yra ir pranešime e, komisijos e, rekomendacija 2008 metų spalio 3 dienos. Taigi, šitą, šitą rekomendaciją aš pasiremiu, spręsdama faktinius klausimus. Ir turėčiau dar pasakyti. Šitas, iš tikrųjų, rekomendacija neturėjo tokio poveikio, kokio e, tikėjosi komisija. Todėl e, mes atsidūrime tokiai padėti, kokie esame dabar mes, mums reikia kažko e, stipresnio, kažko griežtesnio, ne vien rekomendacijos. Todėl mes norime sukurti tam tikrą pagrindą, kaip būtų nustatomos priemonės kovai su skurdu. Ir kad atsižvelgtume į sudėtingą e, situaciją e, socialinių aspektų kovojant su skurdu. jau paaiškėjo, kad ir čia komitete yra daug problemų pasiekti kompromisą. Pavyzdžiui, dėl e, direktyvos, e, e ar mes turėtume ją priimti, kokie būtų jos tikslai, kokie taikymos rytis. Tačiau aš manau, kad galima priimti tokią direktyvą. Aš bent jau pabandysiu dirbti šią kryptimį ir pažiūrėsime, galbūt man pritars komiteto nariai. Dar norėčiau paaiškinti vieną dalyką. Čia mes kalbame ne apie minimalų atlyginimą. Vadinasi, kolektyvinių sutarčių politika yra visiškai kitas, kitas rytis. Žinoma, mes atsižvelgsime į tam tikras e, nuostatas atskirose valstybės narėse dėl minimalių atlyginimų. Bent jau man tai atrodo, kad mes turėtume atskirti tos dalykus. Mes jokių būdų nenagrinėjame minimalaus atlyginimo klausimo. Tai reiškia, mes nenagrinėjame e, atskirų valstybių atlyginimų nustatymų politikos mes turime tiesiog nustatyti mechanizmus, kurie leistų valstybėms narėjams užtikrinti minimalias pajamas. Čia mes kalbame ne apie valstybių narių įnašą arba, arba, arba kokį nors uh, mokestį, sakykime, skirtą uh, e, valstybių, valstybių narių biudžetams. Čia mes kalbame apie ES lygių taikomą politiką, apie Europos biudžetą. Jeigu valstybės narėse, narėse e, e, pavyzdžiui, atsiranda tokios didelės finansinės problemos, kad prireikia ES paramos, tai žinoma, galime užtikrinti tokią paramą. Tačiau e, aš nenorėčiau, kad taip atsitiktų, e, kad kiltų didžiulio skurdo, masinio skurdo pavojus. Tačiau todėl e, aš, mes nekalbame čia apie minimalų atlyginimą. Mes nekalbame apie kolektyvinės sutartis. Mums svarbiausia yra minimalios pajamos. Tai būtent e, nepriklausomos nuo įvairių įnašų, tiek europinių, tiek valstybių narių. Tiesiog e, Valstybė nariai turėtų užtikrinti savo piliečiams tinkamą pragyvenimą. Čia, žinoma, yra jautrios temos, valstybės narės ginčiasi, e, e, koks būtų procentas, pavyzdžiui, šito minimalių pajamų, ar čia vidutinės pajamos, ar čia e, vidutinis atlyginimas, kaip nustatyti šitas minimalės pajamas. Bet kokiu atveju reikia apibriežti bent jau skurdo ribą, kad ją remdamės galėtume nustatyti, kada žmogus skursta. Aš e, iš tiesų dėl to 60 procentų mm, vidutinių pajamų atitinkamai valstybėje narėje norėčiau pasakyti, kad mes bandome tarsi suderinti ES lygių minimalės pajamas. Iš pradžių bent jau patikime nustatyti minimalias pajamas vienoje atskiroje valstybėje narėje, o vėliau jau galėsime tai derinti ES lygiu. Ir žinoma, be to galimybės pasinaudoti viešosiamis paslaugomis, į jas reikia taip pat atsižvelgti. Pavyzdžiui, ar gyvenamoji patalpa, ar švietimas, ar kitos paslaugos. Kai kuriuose valstybėse yra nemokamos šios paslaugos, kitose ne. Ir į tai taip pat reikia atsižvelgti. Tai reiškia, e, reikia gerbti kiekvienos valstybės narės ypatybės. Tačiau bet kokią atveju mes galime nustatyti bendrą pagrindą. Tai ir toks yra būtent mano pasiūlymas. Taip pat, kad ir e, komisija būtų įpareigota šiais metais kovai su skurdu e, skirti bent kažkokį politinį signalą. Krypti nurodyti. Yra valstybės narise tam tikra geroji praktika. E, kitose valstybės narise nėra tokios praktikos. Yra e, didžiulės problemos. Joms reikia pagalbos. Tai aš vadinu solidarumu. Tai yra Europos Sąjungos lygių vykdomas vykdoma solidarumo politika. Tam galim panaudoti ES biudžeto lėšus. Tai, kaip jau sakiau, 16 e, dieną mes turėsime posėdį ir tada, remdamėsi pasiūlymais, e, ieškosime bendro kompromiso. Ir tada konkretizuosime visus klausimus. Ačiū pranešėjai ir tikrai linkiu sėkmės rengiant kompromisinius pakeitimus. Balsavimas dėl šio pranešimo vyks birželio 24 dieną. Na, aš suprantu, kad jūs turėsite dar susitikti, kad sukurtumėte tos kompromisus. Na ir jūsų pranešimas jau pakeistas komitete. Bus dėl jo balsuojama plenarėme posėdėje spalio mėnesį. Kartu su. Kaip tik sutaps, tai sutaps kartu su kovos su skurdu tarptautinė diena ir per tą sesiją taip pat bus iškilmingas potėdis surinktas, kuriame Polis Bušė garbės pirmininkas. Atenėdų Tiermond organizacijos buvo pakviestas. Na, viską mes sugebėjome aptarti, kas buvo numatyta pagal darbo atvarkę, net ir padarius pertrauką ryte. Rytoj tęsime darbus, kur susitiksime rytoj 9 ryto. Ačiū.